Colleagues, good afternoon. I... Labadiena, gerbiami kolegos. Pradėkime posėdį. Yra išplatintas darbo tvarkės projektas. Ar jis jums yra priimtinas? Jeigu taip, tada norėčiau pereiti prie antro darbo tvarkės punkto. Kars 2020 pakeitimų svarstymus. Ponas Vlasek šiandien posėdėje nedalyvauja ir jį pavaduos kitas kolega. Taigi prašome jam ir suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog perskaitysiu jo parengtą pranešimą. Ir, aišku, kolega atsiprašo, todėl kad šiandieną negali būti Briuselyje. Uh, Dabar kalbant apie nuomonės projektą, ponas Flasek sveikina šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų darbą, kurie prisidėjo prie diskusijų. Iš esmės, pateikti pakeitimai parodo, kad siekiama sustiprinti Europos automobilių pramonės e, konkurencingumą ir tuo pat metu siekiama išsaugoti darbo vietas, kurioms kyla grėsmė dėl mažėjančio automobilių pardavimo. Pranešėjas prašo nuoseklaus požiūrio į pramonę. E, Reikia įvertinti atskirus teisės akto pasiūlymus. Apie tai kalbama ketvirtame ir 4.2 pakeitimuose. E, taip pat kalbama apie tyrimus ir plėtrą, kuri turėtų būti orientuota į konkurencingumą. Taip pat sakoma, kad reikėtų geriau apibriežti alternatyvių, alternatyvių degalų e, infrastruktūros apibriežti. Taip pat apie tai kalbama 31 pakeitimėme. Septintas pakeitimas, ten kalbama apie automobilių pardavimo e, srautus. Na ir paskutinis dalykas tai yra pakeitimai kurių, kurie pranešimo nuomonė yra pernelyg ambicingi. Ponas Vlasekas norėtų pabrėžti, kad nereikėtų kištis į tai, kaip e, automobilių pramonė siekia CO2 mažinimo tikslų. Jeigu mes e, numatysime e, privalomą kažkokį metodą, kaip automobilių pramonė turėtų siekti CO2 mažinimo tikslų, mes ribosime tyrimus įvairiose srityse, pavyzdžiui, hybridinio automobilių, alternatyvių degalų srityse ir panašiai. Todėl gali būti lėtesnė CO2 mažinimo e, pažanga. Ačiū ponui Bradburnui, kuris kalbėjo pono Vlasiko vardu. Žvelgiu iš šešėlinius pranešėjus. Prašome apie frakcijos vardu. Ponas Guroš. Ačiū. Ponas Weber šiuo metu yra Münchene. Ir paprašė pakalbėti jo vardu. Iš principo jis pritarė parengtam nuomonės projektui. Jis gali pritarti šiam nuomonės projektui iš esmės, tačiau norėčiau pateikti keletą pastabų. EPP frakcija laikosi nuomonės, kad reikia remti šiame sektoriuje tyrimus ir plėtrą. Žinome, kad šiame sektoriuje yra problemų dėl infrastruktūros. Dėl tos priežasties matome, kad egzistuoja tam tikras harmonizacijos poreikis Europos Sąjungoje, kadangi kyla abejonių, ar rinka galės vystytis dėl to, kad trūksta saveikumo, kaip mes matėme kitose srityse. Šešėlinis pranešėjas laikosi nuomonės, kad reikia proaktyvaus požiūrio. Mes neturėtume būti pernelyg griežti detalus kad galėtumėm pasiekti mūsų tikslų. Turime įtraukti visą šį procesą kuo daugiau suinteresuotų asmenų, pavyzdžiui, suburiant aukšto lygio darbo grupę. Aišku, būtinas išvelgti į ekonominius aspektus, tačiau Europa turėtų būti remama kad jos konkurencingumas nenukentėtų. Mes žinome, kokie yra tikslai, taigi mes galime tiesiog iš esmės pritarti šiam nuomonės projektui. Ačiū dabar žodis ponui Alkadraviai. Ačiū mūsų šešėlinės pranešėjas. E, šiuo metu yra pakelių Europos parlamentą, todėl aš ją pavaduosiu. Kalbėsiu trumpai, turiu apgailestauti, dėl to, kad pranešėjas nepritarė mūsų pakeitimams. Be to, mes neturėjome galimybių pabendrauti su pranešėju. Nebuvo jokio šešėlinių pranešėjų posėdžio ir tai mus nustebino, taigi mes negalėjome parengti ir pasiūlyti kompromisinių pasiūlymo Nemanau, kad toks darbo metodas yra mums priimtinas. Bet kuriuo atveju pasižiūrėsime rytoj, kokie bus balsavimo rezultatai. Kalbant apie mūsų pakeitimus, mes norėjome e, subalansuoti ramščius iš veiksmų plano, daugiau skirti dėmesio e, subalansuotam augimui bei e, socialiniams aspektams O dėl CO2 emisijų mes norėtumėm, kad būtų daugiau dėmesio skiriama Europos parlamento pozicijai, kuri buvo patvirtinta prieš keletą mėnesių. E, ten buvo sakoma, kad kiti CO2 mažinimo tikslai turėtų būti nustatyti 2017 metų atžvilgiu. Taigi tokie būtų mūsų pakeitimai. Jie dera su mūsų anksčiau suderinta pozicija, dėja pranešėjas į tai nesižvelgia, dėl to mes apgailestaujame. taujame Bet kuriuo atveju dėkoju ir tikiuosi, kad atitinkamai bus pakeistas balsavimo sąrašas. Ačiū, ponė Maisner. Mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat posėdėje nedalyvauja. Ir aš tiesiog perskaitysiu jos poziciją prancūzų kalba. Nathalie Gristek s'excusait de ne pas pouvoir être présente Aš atsiprašau, kad man nepavyko dalyvauti šiame posėdėje, tačiau mano mintis yra išdėstytos šiame laiške ir atspindis mano pozicijoje, dėl kurios aš apsisprendžiau gan seniai. Šiuo metu Natali Grisbek nori pabrėžti, kad jau Europa šiuo metu išgyvena krizę, taip yra pirmiausia dėl to, kad jos pramonė yra beveik negyva tam, kad galėtume atnaujinti mūsų pramonę, reikėtų ją paremti, nes viskas priklauso nuo to, kiek Europa galės paremti pramonės sektorių, pirmiausia, pagrindinius e, pramonės sektorius, ypatingai automobilių gamybą. Bet be abejo, reikia prisitaikyti prie rytojaus iššūkių ir, pirmia, ir todėl e, reikia gerai sižvelgti į mokslinio tyrimų duomenis. Komentuodama pakeitimus, aš noriu pasakyti, kad 52 pakeitimai buvo pateikti šiam pranešimui ir didžioji dauguma jų yra geri ir ponia Grisbeg jiems pritarė. Tačiau jai nelabai printini pakeitimai, kuriais siūloma nustatyti tikslus dėl CO2 išmetimų iki 2017 metų. Tai yra 23 pakeitimas ir 27 pakeitimas, kuriuos pateikė socialistų pranešėjai. Ji pabrėžė, kad kovojant su klimato kaita būtina imtis ryštingų veiksmų ir taip pat primena, kad mūsų pramonė šiuo metu išgyvena krizę ir todėl negalima dar kartą jos bausti, negalima dar kartą jas smokti. Natalija Grisbek, kad bus leista balsuoti dėl 14 pakeitimo dalių. Šiame pakeitime jisai pabrėžė, jog reikia kovoti su uh, kovoti dėl to, kad būtų sustiprinta kelių eismo sauga. Ir ji pritarė norui mažinti, žmo, mažinti transporto įvykių skaičių keliuose, tačiau manau, kad nustatyti rodik, e, privalomas normos yra nepriimtinos. Dėkoju. Pone Kramerį, ar jūs išdėstysite savo poziciją, kad man nereikėtų nieko dabar sakyti? Gerai, komisija. Pane Koksova, taip mes norėtume padėkoti Jums už Jūsų pakeitimus ir dėkojame Jums už Jūsų darbą. Mes kol kas neturime jokių konkrečių pastabų. Tiesiog noriu pasakyti, kad Kai kuriuose pakeitimuose kalbama apie tai, jog būtent atsižvelgti į sudėtingą ekonominę e, situaciją. Automobilių gamybos sektoriuje padėtis keičiasi kiekvieną dieną ir šiandien prognozijos yra kur kas optimistiškesnės nei praeitie. Taigi galbūt mums nereikia tiek kritiškai vertinti dabartinę situaciją. Dėkuoju. Filipai, ar norėtum dar ką nors pasakyti? Gal jūs galėtumėt perduoti, aš norėčiau pasakyti, prie Gal tu galėtum pasakyti pranešėjai, kad e, labai gaila, jog nebuvo surinktas susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Iš tikrųjų, taip nedėra dirbti, paprastai mes taip nedirbame, bet yra kaip yra. Gerai. Taigi, balsuosim dėl šio dokumento rytoj. Dėkoju, Filipai. Dėkoju už, už tai, kad pavadavai kolegą. Toliau mūsų darbo tvarkyje yra išras jūrų sienų stebėjimas. Natalie Grisbeck e, negalėjo, ko gero, atvykti, ar ne? Tai ir jūs dabar skaitysite iš naujo jos pranešimą mums. Taip, taip, aš ir vėl prancūziškai, taigi antrojo prancūzų kalbos pamokėlė. Prašau, ponia Maisner, žodis jums. Kaip ir nurodyta reglamento tekst e, pavadinime, čia kalbama apie išorės jūrų sienų stebėjimą Europos Sąjungoje. Ir šis dokumentas buvo rengiamas lybė e, komitete. Čia mes e, kalbame apie tai, juk suprantame, kad e, mūsų ištekliai yra riboti. Pranešime kalbama apie koordinavimą, paiešką ir mokslinio tyrimų duomenų pritaikymą. Nadalį Grisbek būtent šitą, ties šiomis temomis ir uh, sutelkė savo dėmesį. Pirmiausia, e, pasienio pareig, tarnybų pareigūnų uh, mokymai. Čia reikia, susik, susikau, reikia užtikrinti, kad jie būtų apmokyti tink, padėti tiems žmonėms, kurie uh, yra patekę į sudėtingą situaciją. Komentuodama pakeitimus, 17 pakeitimų buvo pateikta. Uh, ir ponė Grisbek pritarė visiems, išskyrus šeštajam, dešimtajam, septynioliktam, aštuonioliktam, dvidešimtam pakeitime, trečiame pakeitime. Todėl jose taip pat yra nuostatų, kurios nelabai priimtinos. E, Natalie Grisbeck. Ji nesigilina į detalės, dėl ko taip yra, bet tai tiesiog jai kartais atrodo, kad kartais tie pakeitimai nėra susijęs su šio dokumento taikymo sriti, sritimi. Ir nėra susiję, pavyzdžiui, e, šis dokumentas nėra susijęs ir su, dokument, su laivų kontrolė. Ir 18-20 pakeitimuose siūloma yra išbraukti apibrieštis ir tai taip pat, ponė Grysbek, nėra priimtina. Okay. I, I take it Mr. Grosh again for the PPE and then it'll be me. Ponas Groš, PP e frakcijos vardu, ponas Alkadrauji, Alde frakcijos vardu po to pasisakys. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad ponas Vidant negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Džiaugiuosi, kad kolega nepaliko man jokių užrašų itališkai, nes kitaip aš tikrai nebūčiau galėjęs nieko jums pasakyti. Kolega sveikina šį pranešimą. Mokymai, standartų suvienodinimas, medicininės įrangos pritaikymas Tai yra svarbios temos ir taip pat tai vis mano, kad reikia daugiau dėmesio skirti mokym, moksliniams tyrimams. Taip pat jisai džiaugiasi tu, kad paminėta programa Horizontas 2020. Kai kurios dalykus galima būtų be abejo išdėstyti aiškiau. Kolega mano, jog nederėtų visą dėmesį skirti tik tai transporto klausimams. Reikia pabrėžti, kad labai svarbu yra keistis informacija. Ir būtent apie tai ir kalbama jo pateiktuose pakeitimuose. Be abejo, mes nenorime niekam užimti ant kojų, slybi komitete, bet norėtume, kad šis dokumentas būtų kuo įsamesnis. Dėkoju. Ponas Alkadrau ir po to po... jūs pristatysite pono Danėdės poziciją. Aš graikiškai nekalbėsiu, atsiprašau. Well, all, the, uh... Pirmiausia, mūsų frakcija ir ypatinga mūsų šiandienės pranešėjas norėtų padėkoti pranešėjai už puikų uh, bendradarbiavimą. 2010 m. tarybos sprendime ir reglamente, apie kurį kalbame šiame pakeitime, E, siekiama yra patobulinti Frontexo veiklą, nes nemažai e, nevyriausybinio organizacijų užsako e, susirūpinimą dėl to, kad per žmonių žūsta atvirojo jūroje. Ketvirtame straipsnėje kolega atkreipė dėmesį į ketvirtąjį straipsnį, kuriame kalbame apie žmogaus teisės. Jis taip pat mano, jog tekstas yra, bus patoblintas pateiktais pakeitimais, ypač tose vietose, kuriuose kalbama apie e, sveikatą ir veiksmų koordinavimą. Labai svarbu yra tinkamai pritaikyti priežiūros jūroje, stebėjimo vykdomo jūroje e, taisyklės. Mums reikia bendrų taisyklių, kurios padėtų mums geriau e, saugoti žmogaus teisės. Joje turėtų dalyvauti kuo daugiau valstybių narių. E, ir e, tokio, dėgiant tokią sistemą reikia užtikrinti, jog būtų laikomas tarptautinės teisės. Ir kolega dėkoja pranešėjai ir nuomonės referentai. Michael, are you taking on... Ačiū. Ar Maiklas nori pasisakyti? Ponas Krameris. Prašom. Taip, mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat nedalyvauja šiame posėdėje, bet šio klausimu surengėme ne vieną e, susitikimą ir pritarėme pranešimui. Dėl pabėgėlių esame pateikę pakeitimą. Jeigu pabėgėliai yra aptinkami jūroje, negali laivai tiesiog praplaukti pro šalį ir jų nepaimti. E, paimti į laivus pabėgėliai turi būti maitinami, jais turi būti pasirūpinama. Negalima leisti, kad laivai tiesiog prapla, praplauktų pro šalį ir leistų tiems žmonėms nuskesti, nors praeitie to yra buvę. Taigi čia reikia kalbėti apie humanitarinius veiksmus. Manau, mūsų pakeitimas sustiprins pranešimą. Ačiū dabar komisijos vardu, ponė Hili. Ačiū, laba diena. Noriu padėkoti visiems už pateiktus pakeitimus. Norėčiau pateikti dvi bendro pabudžio pastabas. Pirmoji pastaba yra tokia pati, kurią pateikiau jau anksčiau, kai pranešėja pateikė nuomonės projektą. Tai yra e, pakeitimai dėl įrangos ir atsargų laikomų laivuose. Mūsų nuomonė šis pakeitimas yra svarbus, siekiant užtikrinti saugę laivybą, siekiant užtikrinti išgelbėtų asmenų saugumą. Be to, tai būtų mm, bendros jūrų operacijų sistemos reglamentavimas ir tokie dalykai kaip atsargos ir įranga, anklodės, maistas, kiti dalykai, e, juos turi įvertinti dalyvaujančios struktūros vykdytamos operacijas. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į 14 pakeitimą ir ten daroma nuoroda į dvišalius susitarimus. 14 pakeitimas yra susijęs su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Ir mūsų nuomonė nuoroda į dvišalius susitarimus čia nėra būtina, nes valstybės narės nėra atleidžiamos nuo įsipareigojimų dėl asmenų negražinimo ir žmogaus teisių įgyvendinimo. Jokie susitarimai su trečiosiomis šalimis valstybių narių netleidžia nuo tokių įsipareigojimų. Ir dar vienas dalykas - įsipareigojimai. Įsipareigojimas, e, mes dar norėtume pagalvoti, kaip būtų galima geriau tą įsipareigojimą įgyvendinti. Ačiū, ponė Maister. Ar norėtumėt kažką pridurti? Ne, ačiū. Perduosiu informaciją poniai Grisbek. Rytoj balsuosime dėl šios nuomonės. O dabar padarysime pertraukėlę iki 15.45 ir tada kalbėsime apie pono Bak pranešimą. Ne visi šešėliniai pranešėjai da, jau, jau susirinkę, taigi siūlau trumpą pertraukėlę iki 15.45 minutės. Ir noriu paprašyti frakcijų patarėjų sužinoti, kur, kur yra frakcijų nariai, gal būtų galima juos čia sukviesti, nes matau daug tuščių kėdžių. Taigi pertraukai 15.45. Okay, colleagues, I'll restart the meeting. And the next item. Kolegos, taigi tęsėme posėdį. Kitas darbo tvarkės punktas yra oro keleivių, oro linijų keleivių teisių e, reglamento peržiūra. prieš suteikdamas žodį šešėlėms pranešėjams prašysiu pasisakyti IMKO komiteto atstovo. Taigi, oro keleivių, oro vežėjų keleivių teisų peržiūra. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pateiksiu Jums bendro pobūdžio informacijos apie savo pasiūlymus dėl keleivių teisių. Pabrėšiu pačius svarbiausius dalykus, kaip jau pasakyta pranešimo iškinamojo dalyje. Savo pasiūlymai siekiu įtvirtinti ir sustiprinti keleivių teisės. Kaip žinote, dabar padėtis nėra patenkinama, e, reglamentas nėra iki galo ir patenkinamai įgyvendintas ir keleiviai tik iš dalies žino savo teisės. Pažvelgęs į pasiūlymą, išnagrinėjęs pasiūlymą, turiu pasakyti, kad jis neduoda daug papildomos naudos keleivių teisėms. Pateiksiu keletą pavyzdžių. E, Prireikia gana ilgo laiko kad būtų galima pasinaudoti teisėmis. Dabar siūloma tuos laikotarpius e, nuo 3 valandų pratesti iki 5. Taip pat kalbama apie kompensaciją trijų naktų kompensaciją viešbutėje iki 100 eurų. Taip pat e, nėra pateikta pakeitimų dėl rankinio bagažo ir dėl tų situacijų, kai e, oro vežėjai bankrutuoja. Keliaiviai paprastai negauna automatiškai informacijos nei apie savo teisės, nei apie kompensacijas iš oro bendrovų. Todėl keliaiviai privalo imtis veiksmų savarankiškai. Jie turi kreiptis į teismą. Ta, ir dažnai bilinėsi su stambiomis tarptautinėmis oro linijomis, nes išvelgiant į e, sudėtingas e, paprastai e, aplinkybės, keleiviai dažnai jaučiasi pasimetę ir dažnai atsisako imtis teisinių priemonių dėl to, kad tai per nelik daug kainuoja ir yra per nelik sudėtinga ir kai kurios, kai kurios oro bendrovės tai išnaudoja. Jei pažvelgsite į skaičius, pamatysite, kokia yra situacija. Tik tai vienu procentu atveju keleiviai turi teisę į kompensaciją ir tik tai vienas procentas iš visų tų, kurie turi teisę į kompensaciją, gauna kompensaciją. Jei įsivaizduosime, pažiūrėsime į šimtą skrydžių, kurie buvo atšaukti, pamatysime, kad tik tai du keleiviai iš visų uh, iš visų e, keliaivių gali gauti kompensaciją. Aš manau, kad šiuo metu e, verslui tenkanti finansinė našta yra e, nedidelė. Tačiau mane nustebino tai, ką pasiūlė komisija. Ji, komisija teigia, kad dėl pernelik didelės naštos oro bendrovės atsisako užtikrinti keleivių teisės. Aš norėčiau paklausti, ar yra priimtinai, kad dėl finansinių priežasčių bendrovės nesilaiko įstatymų. Ir ar tai reiškia, kad mūsų prašoma pritaikyti teisės aktus taip, kad jie būtų patogesni euro bendrovėms. Aš nemanau, kad tai būtų teisinga. Oro bendrovės reguliariai nepaiso keliaivių teisų ir dėl to ne, nemažai keliaivių kreipėsi į teismą ir jau buvo išnagrinėta nemažai bylų. 39 bylos šiuo metu yra nagrinėjimos. Aš paminėsiu tik kelias. Pavyzdžiui, vienoje byloje dėl uh, Sturgeon bylos buvo apibriešta, kuriais, kokiais atvejais uh, keliaiviai turi teisę į kompensaciją, kai skrydis atidedamas ilgam laikui. Uh, Sprendime dėl Stadžian bylos buvo nuspręsta, kad kompensacija turi būti išmokėta, jei skrydis atidimas ilgesniam nei trijų valandų laikui. O komisija dabar siūlo pra, pratesti atidėjimo laiką ir numatyti tokias ribas. Tai būtų 5, 9 ir 12 valandų. Jei jei skrydis vėluoja 11 e, valandų jums skrendant iš Londono į New Yorką, jūs šiuo metu neturite teisės į kompensaciją. Ir todėl aš siūlau nustatyti naujas e, taisyklės. E, skrydis atidinamas ilgam laikų, laikomas skrydis, jis, jis yra atidimas, atidimas daugiau nei trim valandom tai yra tuo atveju, kai skrendama yra ES viduje ir penkiom valandom, e, jei skrendama yra už ES ribų. Kompensacijų dydis. Aš, aš siūlau vesti tokias ribas. 300 eurų skrydžiams ES viduje, 300 eurų visiems skrydžiams iki 3,5 km nuotolį ir 600 eurų visiems kitiems skrydžiams, kurių nuotolis yra didesnis nei 3,5 km kilometrų. Yra dar viena byla, Valentin Herman byla, tai išnagrinėta 2008 metais. Ši byla yra susijusi su aplinkybėmis kilusiomis dėl techninių defektų. Ir šioje byloje buvo nuspręsta, jog techninės, techninės sklandumai nėra, ne, nėra išskirtinės aplinkybės, nebent tam tikrais išskirtiniais atvejais. Keleiviai per nedik mažai žino apie savo teisės, jie labai dažnai gauna nepakankamai informacijos ir todėl aš e, reikalauju, jog oro bendrovės turėtų atskirų pareigūnų, kurie galėtų suteikti pakankamai informacijos ir pagalbos keleiviams. Dar vienas svarbus klausimas tai yra kainų skaidrumas. Ir tai, kas yra smulkimis raidėmis parašyta sutartyje kuriai keliaivis pritarė, kai perka biletą. Aš manau, kad viską reikia apibriežti labai aiškiai. Pavyzdžiui, reikia apibriežti bileto kainos e, savoką. Taip, kad e, keleiviai nebūtų priversti mokėti atskirai už įlaipinimo talono išdavimą, nes kartais tas talono išdavimas yra brangesnės nei pats biletas. Be to reikia aiškiai apibrėžti, kokį bagažą leidžiama pasimti su savim į lėktuvą. Nemokumo atvejai. Čia aš norėčiau priminti Jums anksčiau jau parlamento patvirtintas rezoliucijas ir dokumentus. Oro bendrovės nemokumo atveju keleiviai turėtų būti visiškai apsaugoti. 42 pakeitime aš siūlau suteikti šiek tiek daugiau lankstumo bendrovėms, tam, kad jos galėtų tinkamai padėti keleiviams. Pavyzdžiui, jos galėtų sukurti arba atskirą fondą, arba draudimą, kuris padėtų joms apsaugoti keleivius nemokumo atveju. Toliau, jei, e, jei e, keleiviai laukia lėktuve ir lėktuvas nepakyla, tuomet aš manau, kad reikia nustatyti, kad po dviejų valandų keleiviai turėtų teisę išlipti iš lėktuvo. Aš suprantu, kad oro bendrovės turi e, e, kartais susiduria su ypatingomis aplinkybėmis. Tuo atveju, jei e, keleivis ne, nepatenka į skrydį į priekį, tai nereiškia, kad jisai negali skrysti su tą pačią bendrovę atgal. O da, šiandien labai dažnai oro bendrovės atsako skraidinti žmogų da, į savo kilmės šalį, jeigu jis nepasinaudojo pirmąją skrydžio dalimi. At... Jungiamieji skrydžiai. Jei pirmasis skrydis vėluoja 90 minučių, ir dėl to keleivis vėluoja atskristi į savo paskirties vietą trimis ar penkiomis valandomis, tuomet reikia jam mokėti kompensaciją, mano galva. Aš pasiūliau ir kai, kurias kitas nuostatas pakoreguoti. Tai, pavyzdžiui, ir skundų nagrinėjimo procedūra. Aš manau, kad valstybės narėse turėtų sukurti atskiras institucijos, kurios užsimtų keliaivių skundų nagrinėjimu. Rengdamas šį pranešimą aš susitikau su e, pramonės atstovais, su įvairių suinteresuotų šalių atstovais, išklausiau jų argumentus ir e, turiu pasakyti, kad e, man nelabai patiko, kad kai kurių oro bendrovių atstovai buvo tikrai labai neigiamai nusiteikę bet kokio reglamentavimo atžvilgių. Jiems atrodo, jog keleiviai yra d, e, trūkdis, o ne, a, e, ne keleivis. Aš manau, kad tai tikrai netinkamas yra požiūris. Keleiviai turi teisę, turi teisės ir privalo jas gerbti kolegos, aš nebejoju, kad per kitas kelias savaitės mes išsamei nagrinėsime šį dokumentą, aš tikiuosi įdomių diskusijų. Ačiū. Dabar Imko komiteto vardu, panas Majer. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu IMKO komiteto parengta nuomonė yra verčiama ir greitai bus išplatinta visomis kalbomis. Džiugu tai, ką pasakė mano kolega Bachas. Iš pat pradžių e, egzistavo toks bendras e, sutarimas e, šio klausimo. Imko komitetas yra atsakingas už vartotojų apsaugą, todėl mums labai aktualūs vartotojų klausimai šio pranešimo atvilgio. Tačiau taip pat nereikėtų pamiršti ir teisėtų verslo lūkesčių. E, pretenzijų procedūros turėtų būti supaprastintos, e, kaip tad šiuo atžvilgiu norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Bachas. Bet tiesiog reikėtų pakalbu, e, pakalbėti apie pretenzijų e, dydį ir ar pretenzija negalėtų būti tokio padydžio kaip ir bilietas. Pavyzdžiui, jeigu perki bilietą už 29 eurus, tada negalima reikalauti pretenzijos, kuris siektų kelių šimtų eurų sumą. Taigi aš manau, kad pretenzija neturėtų būti didesnė nei bilieto kaina. O kai dėl papildomos e, kompensacijos nuostatos yra neaiškios, reikėtų jas patikslinti. Reikėtų patikslinti, ką galima daryti, išmokant kompensacijas. Aišku, visada kompensacijos e, turi būti ribotos, nes žmogaus e, apetitas yra kartais neribotas, o patyrus didesnę žalą galima tikėtis ir didesnės e, kompensacijos. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Bachas dėl vėlavimų keleiviams laukiant orlaivyje ir kad lėktuvų vėlavimas nėra keleivių atsakomybės dalykas man kyla klausimas dėl pačių keleivių teisių, e, per kokį laikotarpį jie galėtų pasinaudoti. E, pavyzdžiui, galima būtų numatyti dviejų metų laikotarpį, per kurį e, keleivis gali pasinaudoti savo teisėmis. Iki šiol ši situacija buvo reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu. Toliau tos ypatingos situacijos irgi yra problematiškas dalykas. E, komisija stengiasi naujame pasiūlyme e, išdėstyti aiškiau, kas yra tos ypatingos situacijos, tačiau dėje, kaip pasakė ponas Bachas, vis dar yra neaišku, reikia nuostatas patikslinti. Tarkim, ar ypatinga situacija yra tai, ko e, tarkim, orlaivio bendrovė negali kontroliuoti. Tuo tarpu, pavyzdžiui, techninės problemos Tai iš esmės yra e, orlaivio įmonės e, kompetencijos dalykas. E, aišku, lėktuvų vėlavimas yra labai problematiškas dalykas. Mm, pavyzdžiui, vieną kartą man, pat aš patekau tokią situaciją, kai lėktuvas vėlavo dėl uh, oro sąlygų, bent jau man tai buvo pasakyta, bet iš tiesų taip nebuvo. E, problema buvo e, eismas, oro eismas. Dėl tos priežasties e, vieni lėktuvai kilo laiku, kiti vėlavo. Tokias problemas reikėtų spręsti, nes su jomis susidurime nuolatos. Dėl pretenzijų E, dar kartą kartoju, kad e, jeigu pretenzijos yra nepateisin, nepatenkinamos, orlaivio bendrovė turėtų būti nubausta. E, visai neseniai, pavyzdžiui, mane informavo apie tokį atvejį, kai asmuo pateikė pretenziją, tačiau gavo atsakymą iš orlaivio bendrovės, kad nebuvo patekta pakankamai inform... dokumentų. E, asmeniui nebėra kitų galimybių, tik tai kreiptis šiuo atveju į teismą. Oro bendrovė turėjo iš anksto informuoti apie tai, e, kokios keleiviui e, teisės suteikiamos vienu ar kitu atveju. Kaip ir pasakė ponas Bachas, įmonė gavusi laišką dėl pretenzijos stengsis e, neleisti keleiviui pasinaudoti savo teisėmis, nors jos yra įtvirtintos ES teisės aktais. Šiuo atžvilgiu mes turime e, numatyti e, sankcijas įmonėms, jeigu jos nesilaiko ES teisės aktų keleiviam būtų na, daug aiškiau, jeigu, pavyzdžiui, kalbėdami apie kompensacijas, mes kalbėtumėm apie vieną valiutą, pavyzdžiui, eurus. Išmoka eurais. Ačiū, kad pakvietėte mane e, pasisakyti šiame komitete kaip ir bendras sustarimas egzistuoja, yra dar tam tikrų detalių, kurias reikia suderinti, bet dar bus organizuoti papildomi keli e, sustikimai, kad būtų parengtas tinkamas galutinis rezultatas. Ačiū dabar frakcijų vardu, socialistų frakcijos vardu Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš esmės pasidžiaugti tuo, kad mūsų kolega panas Bakas puikiai, puikiai padirbėjo ir dėkoju, norėčiau jam padėkoti, nes jisai pastengėsi sužvelgti įvairius aspektus. Ir jisai visuomet pirmiausia galvojo apie keleivius. Jis norėjo, kad tekstas būtų aiškesnis ir man atrodo, kad jis taip pat stengiasi supaprastinti nuostatas tam, kad teisinės aiškumas būtų visiškas, nes jis yra labai svarbus. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie šio pranešimo turinį. Iš esmės, aš remiu daugybę siūlomų priemonių, ypač kai jos padeda vartotojams, įskaitant ir pažeidžiamiausias grupės, tokias kaip e, riboto judumo ir mobilumo e, keleiviai. Aš manau, kad tais atvejais, kai skrydis yra paankstinamas, tuomet reikėtų geriau užtikrinti keleivių teisę į kompensaciją. Visose oro uostuose turėtų būti sukurtos vietos, kuriuose keleiviai galėtų gauti visą joms reikalingą informaciją. O tais atvejais, kai skrydžiai vėluoja, čia, man atrodo, mes galėtume susitarti su pranešėju, nors dar reikės pasitarti dėl konkrečių detalių. Kaip galima reikėtų skaičiuoti, kiek vėluoja oro, kiek yra vėluojama, yra labai įdomu. Nors man atrodo, kad kai vėluojama 10, 15 ar 20 e, minučių, gal ir nereikia e, dėl, tokių, dėl tokio vėlavimo ką nors keisti. Toliau. ribo, kompensacijų ribos, e, ypač tais atvejais, kai siūloma sumaži, e, pakeisti 5-9-12 valandų e, ribas penkiomis ir, ir devyniomis valandomis. Ir toliau, Aš taip pat pasisakyčiau už tai, kad keliaivės būtų re, e, padedama susitarti su oro bendrovėmis, nes tai gali būti labai jiems naudinga. Toliau, jungiamieji skrydžiai. Aš pritariu tam, kad ta oro bendrovė, kuri yra atsakinga už vėlavimą, būtų atsakinga ir už pagalbos teikimą. O dėl kompensacijų čia man reikėtų dar e, pasitarti tiek, kiek yra e, tiek. Uh, E, dėl to, kiek yra vėluojama ir kaip kompensacijos yra mokamos. Ir ir nuostatos dėl to, ar keleiviai dar turi galimybę pasinaudoti jungiamųjų skrydžių. Čia taip pat reikėtų kai ką patobulinti. Aš manau, kad mums reikėtų uh, užtikrinti, kad operatoriai e, tinkamai naudotų visas nustatytas e, priemonės. Toliau teisė į apgyvendinimą. Čia e, taip pat reikėtų dar įsigilinti į detalės. Toliau, nenumatytų atvejų planai pusantro milijono e, keleivių oro uostams yra siūloma taikyti dabar šias nuostatas. Čia reikėtų gal pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį vaidina atskiros in, e, institucijos. Toliau, atsisakymas vežti. Čia taip pat reikėtų kai ką paaiškinti. Man atrodo, kad e, Čia reikėtų pirmiausia užtikrinti, ar keleivis negali pasinaudoti, kad keleivis turi turėti teisę pasinaudoti grįžtamuoju skrydžiu, net jeigu ne, ne, nepasinaudojo pirmuoju skry, skrydžiu. Toliau bagažas, aš manau, kad keleiviams turi, turi būti leista vežti muzikos instrumentus ir uh, oro uosto parduotuvėse įsigytas prek, uh, prekes. Uh, Bet gal čia galima būtų pritaikyti ir nuostatas, kurios yra susijusios su e, kainų skaidrumu. Aš taip pat norėčiau, kad būtų keleiviams teikima daugiau informacijos ir kad būtų taip pat supaprastinta skundų nagrinėjimo e, procedūra. Be to labai svarbu būtų geriau išdėstyti nuostatas dėl to, kas yra atsakingas už asmens duomenų e, perdavimą. Uh, visiems keleiviams turi būti pranešta apie tai, kokios praktikos šio klausimų yra laikomasi. Toliau, ypatingos aplinkybės pranešėjas turi labai aiškę poziciją, tai yra labai gerai. E, ties kalba apie sąrašą Ir aš manau, kad tokį sąrašą turėti labai svarbu ir aš norėčiau pasakyti, kad prie ypatingų aplinkybių galima priskirti tas aplinkybės, kurių oro bendrovės negali kontroliuoti ir kurių negali išvengti, nepaisant to, kad buvo imtasi visų protingų e, reikalingų e, priemonių. Toliau. Aš manau, kad mums reikia didesnio aiškumo valstybių narių bendradarbiavimo srityje. Ir iš esmės aš manau, kad mes surasime tinkamus sprendimus ir dėkuoju pranešėjui už jo darbą ir kaip uh, šešėlinė pranešėja ir kaip IMKO komiteto, kuris rūpinasi vartotojų teisų vicepirmininkė, aš esu įsitikinusi, jog mes sugebėsime surasti pusiausvirą tam, kad vartotojai gautų visą jiems reikalingą informaciją, kad būtų užtikrintas, užtikrintas jų teisės ir kad būtų užtikrintas jų saug, saugumas. Uh, Tai taip, kad keliaiviai galės pasinaudoti oro bendrovę. Be to mes galėsime patobulinti e, ir oro bendrovių įvaizdį, o tai reiškia, kad e, joms bus, e, jos turės palankesnės konkurencinės sąlygas. Dėkuoju. Äh, nu, nu Pone Maisner, ačiū pirmininkė. Visų pirma, pakalbėsiu apie tai, kas susijęs su pranešimu ir jau šiandien pirmininkui sakiau, kad nemažai e, parlamento narių e, skundžiasi tuo, kad Briuselio oro uostas neteikia pakankamai informacijos apie keliaivių teisės. Taip pat ir kiti dalykai, e, pasienio kontrolė, kur eilėje tenka stovėti po pusvalandį ir ilgiau. E, kiti dalykai, manau, kad reikia visais šiais klausimais daugiau informacijos. Kalbėsiu dabar šešėlinės pranešėjos vardu ir kalbėsiu angliškai. Noriu padėkoti pranešėjų už puikiai atliktą darbą. Mūsų bendradarbiavimas vyko konstruktyviai ir, kaip matote iš pranešimo projekto, jį traukta daugelis mūsų aptartų dalykų. Pirmiausia, mm, pora dalykų, kuriuos norėčiau akcentuoti ir kuriems pritariu. Pritariu, kad penkių valandų vėlavimas yra per ilgas e, laikas. ES dažniausiai vėluojama dvi valandas. Ir teismas jau yra nusprendęs, kad trijų valandų vėlavimas jau yra ilgas vėlavimas. Kitas dalykas. Manau, kad rašybos klaidos turi būti, turi būti galimybė nemokamai ištaisyti rašybos klaidas. Taip pat nereikėtų bausti oro bendrovių už trumpus mm, vėlavimus. Reikia aptarti ir dar keletą kitų dalykų. Reikėtų pakeisti e, anuliuoto skrydžio uh, apibrėžimą, pavyzdžiui, apskritai pritariu tam, kad būtų skiriama 300 eurų kompensacija už anuliuotą skrydį, tačiau e, vis dėlto tai neturėtų būti fiksuota suma, jie turėtų priklausyti nuo bilieto kainos. Kitas dalykas - tolesnis vėlavimas arba e, anuliuoti skrydžiai dėl ypatingų aplinkybių. Šie dalykai yra labai svarbus mažoms oro linijų bendrovėms, kurios turi nedaug lėktuvų. Dar reikėtų patikslinti ir kaip elgtis tais atvejais, e, kai į tam tikrą vietą skrendama tik porą kartų per savaitę. Toliau nuostatos dėl papildomo rankinio bagažo. Aš pritariu tam, kad e, keleiviams turi būti suteikta galimybė uh, E, įsinešti papildomai oro uosto parduotuvėse įsigytų daiktų, tačiau žinoma rankinio bagažo dydis net gali būti neribotas. Ir baigdama dėkoju pranešėjai už konstruktyvės darybas. Ačiū dabar Maiklas, žaliųjų vardu. Ačiū. Kalbėsiu Keith Taylor vardu. Noriu padėkoti pranešėjui pono Tayloro vardu. Šyrit mano lėktuvas atskrido laiku. Deja, oro uoste vėliau teko bagažo laukti pusvalandį. Tačiau taip atsitinka gana dažnai. Ir mes visi esame tai patyrę. Noriu paklausti komisijos, kaip jūs parengėte tokį pasiūlymą? Jūs tik dar labiau pabloginate situaciją. Negalime pritarti penkių valandų ribai. Aš sumoku už savo bilietą. Tada vienašališkai yra sulaužoma sutartis ir aš nuo to nukenčiu. Taigi šią situaciją reikėtų labiau pasidomėti, reikia rimčiau vertinti vėlavimų klausimą. Turi būti laikomasi tvarkarašių, tie tvarkarašiai turi būti privalomi ir tuo turi būti grindžiamos sankcijos. Būtent tai padės užtikrinti, kad um, oro bendrovės keleivius skraidins laiku. Ir oro bendrovėms mes turime visą tai labai aiškiai pasakyti, neturime ne, ne vien siekti apsaugoti jų verslo interesų. 62 procentai keleivių nepasinaudoja savo teisėmis. Yra sakoma, kad kompensacijos jiems turėtų priklausyti, kai vėluojama daugiau negu penkias valandas. Aš manau, kad tai yra antausis mums. Tai yra komisijos ant ausis mums. Mes norėjome pagerinti situaciją, o dabar yra siekiama nebepaisyti teismo praktikos. Pavyzdžiui, kartais atsitinka taip, kad atskrendate į Frankfurtą labai vėlai ir tada, tenka, tada būna sunku susirasti, kur apsigyventi. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas - ypatingos aplinkybės. Yra teigiama, kad e, tokių aplinkybių gali pasitaikyti dažnai. Bet aš manau, kad už techninės problemas yra atsakinga oro linijų bendrovė. Sakoma, kad jeigu pilotas užfiksuoja kokį nors nesklandumą, gedimą, tai kompensacijos nepriklauso, bet čia jau daromas spaudimas pilotams. gali atsitikti taip, kad lėktuvas vis tiek pakils vien tam, kad būtų išvengta sankcijų, kad nereikėtų mokėti kompensacijų. Toliau ginčių sprendimas. Manau, kad čia turėtų galioti tokia pati tvarka, kaip ir geležinkelių srityje. Turi būti numatytas vieno langelio principas, kur galima teikti skundus. Tačiau šioje srityje to nėra ir 90 procentų keleivių, kurie galėtų teikti skundus, to nedaro, nes mano, kad tai yra laiko švaistimas. Oro linijų bendrovės kasmet užsidirba 30 milijardų eurų ir negalima teikti, kad jos neturi pinigų. Tai, tai netiesa. Taigi turi būti priimti teisingi teisės aktai, jie turi būti teisingi ir geležinkelių, ir oro transporto srityje. Žinoma, E, turi būti numatytos e, kompensacijos, pavyzdžiui, 25 procentai bilieto kainos už vienos valandos vėlavimą, 50 procentų už dviejų valandų vėlavimą geležinkelių srityje. Žinoma, kitas klausimas yra pigus bilietai. Ir paskutinė pastaba - rankinis bagažas. Čia, manau, taisyklės yra geresnės negu geležinkelių srityje. Dėkoju ir dėkoju ponui Bak, atsiprašau, vėlavau, dėl to, kad vėlavo mano skrydis, aš pateiksiu savo skundą komisijai. Atsiprašau, tai, tai buvo tik tai įžanga. Dėkoju kolegai už jo darbą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes turime atrakti savo poziciją. Uh, Ir mums kai kas netinka. Ir pirmiausia, Junktiniai karalystiai netinka tai, kaip yra sprendžiama Gibraltaro problema. Ir jeigu ji nebus įspręsta, tuomet e, Junktinė karalystė netakys jokių naujų nuostatų, nes mes tiesiog to negalėsime daryti. Aš tiesiog norėjau atkreipti tai jūsų dėmesį, nes šis klausimas yra kur kas platesnis nei tas dokumentas, kuris svarstome. Iš esmės. Uh, Mes manome, kad atsižvelgiant į tai, e, bylas nagrinėjimas teisme, e, reikia e, panagrinėti, kokiu veiksmu reikėtų imtis mums dabar. Visi prisiminame, kas įvyko, kai išsiveržė ugnikalnis. Kad ir apie ką kalbėtume, ir apie oro bendrovės, ir apie keleivius, vis, visų padėtį galima pagerinti. Ir Mūsų galva komisijos pasiūlyme yra nemažai gerų pasiūlymų. Ne visi pasiūlymai yra geri, bet yra nemažai tikrai įdomių. Pasiūlymas pra, pra, pailginti laiką nuo 3 iki 5 valandų, mes manome, kad tai yra labai geras pasiūlymas, nes dabar labai dažnai oro bendrovės atšaukia skrydžius e, e, dėl to, kad taikomas 3 valandų, 3 valandų riba. Taigi čia mes ne, čia mes e, nepritarėme ponui Baku, mes norime, kad būtų išlaikyta dabartinė sistema. Ypatingos aplinkybės, aš manau, kad čia reikia labai atsargiai e, e, keisti formuluotės, ypač ypatingų aplinkybių apibriežti. Iš esmės mes suprantame, kad ir taryba, ir komisija, ir oro bendrovės turėtų parengti ypatingų aplinkybių sąrašą. Su ypatingomis aplinkybėmis viskas yra aišku, tačiau kai pradedame kalbėti apie techninės problemas, tuomet iškyla iš karto neaiškumų. Todėl šią nuostatą e, reikia patobulinti. komisijos pasiūlymas mūsų galva yra netinkamas e, e, jungiamųjų skrydžių klausimu. Kartais e, dėl to, kad skrydžiai yra atidedami, kad ir trumpam laikui, susidaro kur kas ilgesnis vėlavimas ir tuomet būtų įdomu sužinoti, kas mokės kompensacijas. Ir aš uh, Galiu Jums e, pateikti pavyzdžių, kai žmogus e, e, keliavo tris dienas vien dėl to, kad prastų oro sąlygų buvo atidinami skrydžiai ar jie vėlavo. Aš tikrai nenoriu, kad maži vežėjai ir regioniniai vežėjai nukentėtų dėl šių dokumentų. Būtų tikrai jokinga, jeigu e, e, reikėtų bagažą iškrauti, pakrauti ir po to vėl jį e, registruoti. Alternatyvių maršrutų pasiūlymas. Na, aš prieštarauju tam, kad būtų suteikta galimybė keliauti kitą transporto priemonę. Jei aš keliaučiau trans, e, Eurostar traukiniu ar kitų greituoju traukiniu ir kas nors įvyktų ir jūs man pasiūlytumėt skristi uh, oro bendrovės British Airways lėktuvu, aš nežinau, ar aš uh, sutikčiau. Nes. Uh, čia reikėtų tikrai dar pagalvoti apie tai, kas už ką mokės ir kas pasirinks jūs tą alternatyvų maršrutą, nes uh, situacijų gali būti įvairių. Kelios kitos pastabos, nes čia minčių ir pasiūlymų yra tikrai daug. Uh, kai yra atsisakoma pasinaudotis vienų skrydžių, kai bilietas yra pirktas e, keliems e, e, skrydžiams. Čia aš prieštrauju tam, kas yra siūloma. Jei oro bendrovė yra sudariusi sutartį su keleiviu, tuomet yra patikime visą informaciją. Ir aš galiu jums pasakyti, kad, kad oro bendrovės siūlys tiesiog kuo pigesnius skrydžius keleiviams Todėl čia reikia labai atsargiai viską suformuluoti. Bagažas, čia ne mes turėtume priimti sprendimą, bet oro bendrovės. Aš galiu oro uoste, šiandien galiu nusipirkti, ką tik tai noriu, ir, ir lagaminą, ir krūvą drabužių, ir ką, aš turėsiu teisę viską įsinešti į lėktuvą. Ne, mes privalome apibriežti, kiek Ar tai mūsų yra pareiga e, apibriežti, kiek bagažų galima įsi, e, įsinešti lėktuvą? Ne, tai aš manau, kad, kad oro bendrovė turi pakankamai informacijos tam, kad ji galėtų a, e, tai padaryti prieš pat skrydį. Nes jie geriausiai žinau, kiek bagažų gali paimti. Tai tiek. Yra ir kitų šio pranešimo aspektų, kurias mes nebejoju dar aptarsime šešėlinių pranešėjų susitikime. Pažvelgsime, dar palauksime, pažiūrėsime, ar mums pavyks e, susitarti dėl kai kurių sudėtingų klausimų, bet e, galbūt mums pavyks, galbūt ir nepavyks susitarti. Bet aš manau, kad e, būtų gerai, jeigu būtų atsižvelgta į mano, minė, mano minėtas pastabas. Ir dėkuoju pranešėjui iki jo darbą, už jo, da, už jo darbą. Pirmininkas. Uh, Norėčiau paprašyti kolegų kalbėti neilgiau nei po tris minutės, tam, kad visi norintys galėtų pasisakyti. O kalbėtojų sąrašas yra toks šiuo metu. Van Dalen, Mr. Koch, Mrs. Sanalova, Mr. Bradbourne. Anybody else wants to... Ar dar kas nors norėtų užsirašyti? Gerai, tuomet uždarome kalbėtojų sąrašą. Toliau ponas Grošas. Jūs turite tris minutės. Gerai, prieš iš jų nekalbėti ilgiau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Aš manau, kad mes galėtume pasimokyti iš praeities klaidų. Praeitėje neturėjome jokių teisės aktų, kurie uh, užtikrinau keleivių teisės. Ir aš manau, kad svarbiausias mūsų uždavinys ir yra apsaugoti keleivius, suteikti jiems teisinės garantijas. Štai koks yra pagrindinis mūsų tikslas. Aš norėčiau dabar sugrįžti prie to, kas buvo pasakyta apie bagažą. Ar mes kalbėtume ar vyrų, ar moterų bagažą, apie moterų rankinės, ar vyrų uh, lagaminėlius. Kalbame apie įvairiaus dydžio bagažą. Aš manau, kad čia viską reikia labai aiškiai apibrėžti. Aš manau, kad reikia aiškiai žinoti, kokio dydžio bagažą galima įsinešti į lėktuvą Tai yra būtina saugumo sumetimais. Oro bendrovės privalo gerbti keleivių teisės šiuo klausimu. Galime e, įsivaizduoti įvairių atvejų. Pavyzdžiui, pagyvenę žmonės dažnai susiduria su problemomis. jungiamieji skrydžiai. Jei bendrovė, kuri vykdo pirmąjį skrydį, prisima atsakomybę, tuomet viskas e, mano galva būtų aišku. Aš manau, kad jei mes viską paliksime spręsti teismui, tuomet e, Europos parlamentas e, tiesiog atsikratys atsakomybės. Europos teisingumo teismas yra priėmęs nemažai sprendimų Tačiau dabar atėjo laikas mums e, viską surašyti teisės akte. Ir paskutinis dalykas. Skundų nagrinėjimas ir kontaktiniai asmenys ar kontakto, kontaktiniai centrai. Čia reikėtų užtikrinti, kad e, skundai būtų tinkamai nagrinėjami, kad egzistuotų aiški skundų nagrinėjimo tvarka. Skiriant kompensaciją reikia sižvelgti ir tai, kiek kainavo bilietas. Jeigu jūs mokate už bilietą tik tai 29 eurus ir po to tikitės gauti 200 eurų kompensaciją, tai yra neteisinga. Uh, Aš manau, kad reikia didesnio aiškumo, nes būtų visiems tikrai labai gerai, jeigu e, visi ir keleiviai, ir bendrovės puikiai žinotų, kokios yra jų teisės ir įsipareigojimai. Panas Alkadravė, aš norėčiau padėkoti savo kolegai Bach už atliktą darbą. Na ir savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad yra daug elementų, dėl kurių mes galime e, susitarti. E, šis pranešimas yra itin svarbus. Tai yra sritis, kuri praktiškai paliečia visus. Visi esame keliavę lėktuvų ir susidurėme su reglamente minimomis problemomis. Taigi, man atrodo, mes turime padėti ES piliečiams. Nors e, reglamente yra minimi įvairūs elementai, aš pakalbėsiu tik apie kelis. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl ribinių verčių kad dėl jų verta tęsti diskusiją su komisija, kadangi komisijos pateiktas pasiūlymas yra pernelyg griežtas, pavyzdžiui, dėl penkerių valandų skrydžio atidėjimo, o dėl kompensacijos lygio apribojimo, kad jis neviršytų e, bilieto kainos. Tokį dalyką mes galime aptarinėti. Tačiau negalima sakyti, kad na, e, ta žala, kurią tu patiri dėl skrydžio vėlavimo, prilyksta tik tai bilieto kainai. Pavyzdžiui, e, verslininkai, kurie pavėluoja į svarbų susitikimą, gali patirti daug didesnę žalą nei bilieto kainą. Taigi, aš manau, reikėtų dar kartą panalizuoti tokius dalykus, tas ribinės vertės, nuo kada galima pasinaudoti e, teisėmis. Bet svarbiausia yra užtikrinti teisinį iškumą, apibriežti, kas yra tos ypatingos aplinkybės. Komisijos pateiktas e, apibriešties pasiūlymas yra pernelyg platus. Čia yra kalbama apie techninės problemas, kurios taip pat priskiriamos toms ypatingoms situacijoms. E, tačiau, na, jeigu jau kalbam apie techninės problemas, galime kalbėti jau ir apie lėktuvų priežiūros e, dalykus. Taigi, mums labai svarbus teisinis aiškumas, taip pat ir keleivių informavimas ką jie gali padaryti, kur ieškoti pagalbos, jeigu atsiduria kažkokioje vienoje ar kitoje situacijoje. Aš sutinku su e, kolegomis, e, kad e, pretenzijas administruojantis padaliniai netinkamai dirba. Ne visada keliaivių teisės yra interpretuojamos visur vienodai, todėl mums reikia griežtesnių taisyklių reikėtų na, tikslesnės statistikos ES lygmenių. Europos komisija e, turi taip pat užtikrinti geresnę koordinaciją e, visoje šioje srityje. Ačiū dabar žodis ponui Vandalin. Dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjui labai svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą keleiviams. ETT e priemė sprendimus, dabar jau mes turime imtis veiksmų, kad keleiviai geriau žinotų apie savo teisės. E, Pono Bach pateiktas pranešimas, e, mano manimu, yra geras. Bet aš norėčiau pakalbėti apie porą dalykų. Tai yra asmens atsakomybės numatymas. E, jeigu, pavyzdžiui, e, skrydis yra atidedamas arba vėluoja, yra atsakinga oro bendrovė. Aišku, su tuo yra susijęs ir kompensacijos klausimas bei e, E, tai, kiek skrydis vėluoja. Yra kalbama apie 3 ar 5 valandų vėlavimą. Aš, pažiūrėjau, pasisakyčiau už 3 valandų laikotarpį, bet 5 valandų e, atveju, e, man atrodo, kad na, tai būtų per trumpas laikotarpis, jeigu mes kalbame apie tokius ilgus skrydžius. Reikėtų tą E, vėlavimo laikotarpį galbūt e, pratesti iki šešių ar, argi netgi ilgesnio laikotarpio. Dėl pretenzijų e, pateikimo procedūrų jos turėtų būti kuo galima paprastesnės, keleiviams turi būti mm, nesudėtinga pateikti pretenziją, jie neturi pildyti e, didžiulio pluošto įvairių dokumentų. Taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjui, manau, kad e, pranešimas yra geras, tačiau yra dar tikrai pora dalykų, dėl kurių reikėtų mm, diskutuoti. Ponas Koch. Ačiū Džordžui. Man atrodo, kad jūs pasiekėte pusiausvėrą tarp keleivių teisių ir verslo interesų. Aišku, mes turime užtikrinti, kad oro bendrovės stengtųsi tobulinti savo teigiamas paslaugas. Neįgalus asmenys man yra labai aktualūs, todėl aš pateikiau atitinkamus e, pakeitimus dėl konkurencijos e, kain, e, bilieto kainos. Man atrodo, kad na, dėl jų reikėtų daugiau skaidrumo. Kalbama apie keleivių, keleiviams teikiamas teisės ir pareigas. Jeigu, pavyzdžiui, keleivis dėl savo kaltės praleidžia e, skrydį, tai yra jo kaltė, taigi mes neturime kalbėti tik tai apie orlyvių, į orlyvių e, aviacijos įmonių atsakomybę, bet ir keleivių atsakomybę. Pone, pone Senhalova, ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Jis praleido labai daug laiko rengiant šį pranešimą, todėl aš norėčiau padėkoti jam už tai, kad atsižvelgė į daugelį mūsų pateiktų pasiūlymų iš kitų e, pranešimų, kurie taip pat yra susiję su keleivių teisėmis. E, ponas Alkadravi ir pats pranešėjas paminėjo labai daug dalykų. Tačiau aš norėčiau kalbėti apie tas ypatingas situacijas. Ačiū pranešėjai, kuris kalbėjo apie kompensacijas, kurios turėtų būti mokamos įmoniai subankrutavus. Taip pat pritariu tam, kas yra siūloma dėl alternatyvių ginčių sprendimų. Mes siekiame kuo didesnio skaidrumo kaip ir prašo pranešėjas. Taip pat norėčiau, kad e, būtų daugiau dėmesio atkreipta į tas blogasias praktikas parduodant e, bilietus, kai yra nuslėpiama tam tikra informacija. Taigi aš pasisakau už tai, kad keleivis gautų kuo daugiau ir kuo skaidresnės informacijos apie e, bilieto kainą, taip pat ir apie jam suteikiamas teisės. Taigi toks yra nedėlis pastebėjimas prie visų kitų, kurie buvo jau šiandien įvardinti. Dėkoju. Ponas Prekman, ačiū ir aš norėčiau padėkoti ponui Bak už jo darbą su šio pasiūlymu. Turiu pasakyti, kad e, pritariu daugam, kas ten pasakyta, tik e, noriu patikti keletą trumpų pastabų. Pačioje diskusijų pradžioje mes minėjome nacionalinių reglamentavimo procedūrų ir reguliavimo institucijų klausimą, kad ir kokį reglamentą patvirtintume, tai yra labai svarbus dalykas. Juk galime suteikti žmonėms tiek teisių, kiek jie nori, bet jeigu tomis teisėmis nebus įmanoma pasinaudoti, tai viskas bus neteks prasmės. Aš manau, kad mes turėtume siekti stiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų e, funkciją. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nesu labai patenkintas tuo laiku, kurio prireikia norint išspręsti pretenzijas mano apygardoje ir manau, kad Junktinės karalystės institucijos nėra pakankamai tvirtos. Ir dar vienas dalykas, kuris jau nekarta buvo minėtas ir manau, kurį dar kartą verta paminėti, tai yra ypatingų aplinkybių klausimas ir teisinio iškumo būtinybė. Tai yra didelė problema, jeigu neturėsime teisinio iškumo dėl to, ką galima laikyti ypatingomis aplinkybėmis, tai jomis bus naudojamasi kaip pretekstu. Aš pats turiu nemažai patirties e, skraidydamas iš savo miesto į Briuselį ir atgal. Ir turiu pasakyti, kad pastaruoju metu padaugėjo anuliuotų skrydžių dėl, dėl orlaivių techninių problemų. Ir kai tokie dalykai tampa norma, tai manau, reikia imtis priemonių ir užtikrinti, kad keleiviams būtų kompensuota. Ir trečia pastaba. Čia grįžtų prie pono Tayloro pranešimo rengiamo savo iniciatyva. E, tai yra susiję dalykai. Kolegos turbūt prisimena, kad aš pateikiau pakeitimų susijusių su e, ypatingai didelę negalę turinčiais asmenimis ir jom, jiems teikiamomis paslaugomis. Ir aš norėčiau paklausti, galbūt ir ponas Bak galėtų įtraukti tokio pobūdžio pakeitimus į savo pranešimą. Ir ketvirta ir paskutinė pastaba - persėdimai oro uostuose. Nežinau, ar mes galime čia priimti kokiu nors teisės nuostatų, bet verta prisiminti, kad e, kai at, atidedamas skrydis, vėliau keleivis nebepatenka į jungiamąjį skrydį. Tačiau yra tokių oro linijų bendrovių, kurios leidžia pirkti tokius bilietus, kad net lėktuvui ir laiku atvykus keleivis nespėja į kitą lėktuvą, nes sutartyje tarp keleivių ir oro linijų bendrovės numatytas persėdimo laikas yra per daug trumpas. Ir tai ypač aktualu mums, nes mes esame ne Šengeno šalis ir, pavyzdžiui, jeigu mes skrendame per Briuselio ar Paryžiaus oro uostą ir kai reikia pereiti iš Šengeno zonos į ne Šengeno zoną, tada reikia pereiti ir įprastą saugumo patikrinimą ir pasų kontrolę. Taigi nežinau, ar mes čia galime priimti kokiu nors teisės nuostatų, tačiau verta atkreipti dėmesį, kad kartais e, laikas tarp jungiamųjų skrydžių būna toks trumpas, kad sunku persėsti net ir lėktuvams atvykus laiku. Ačiū. Ponas Krameri, suteiksiu Jums žodį trumpam, bet prašau kalbėti labai trumpai. Noriu pakalbėti apie vieno langelio principą. E, turime puikios praktikos geležinkelių sektoriuje, net ir tada, kai kyla techninių problemų, 90 procentų atvejų e, problemos yra išsprendžiamos ir manau, kad ir oro linijų bendrovės ga, galėtų veiksmingai spręsti savo problemas. Žinoma, būna labai rimtų atvejų, tačiau Šiaip problemas įmanoma išspręsti. Jeigu turėtume vieno langelio sistemą, tai joje būtų galima išspręsti 95 procentus e, atvejų. Ačiū ir dabar pasisakysiu aš pats. Turiu pasakyti, kad e, bet kokios simpatijos oro linijų bendrovėms e, išgaravo, kurias turėjau išgaravo per keletą pastarųjų metų. Pavyzdžiui, kai anuliuojamas skrydis ir bandau išsiaiškinti, kodėl skrydis atšauktas, darbuotojai paprastai tik patraukia pečiais, kai užduodu kitą klausimą, vėl nesulaukiu atsakymų. Taip pat klausiu tada, klausiu, ar galėčiau gauti e, kuponą nusipirkti gėrimų ir maisto, tada darbuotojai sako, ne, pirmiausia turime gauti vadovybės pritarimą. Taigi, e, Manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir antžeminės paslaugas e, teikiančias bendrovės. Manau, kad jų darbuotojai turi išklausyti specialius mokymus apie reglamentą. Ir tai yra susijęs su keleiviams teikiama informacija. Informacija keleiviams neturi būti e, užklijuojama kur nors ant gėrimo aparato, kur tos informacijos niekas nemato. Manau, kad tokia informacija turi būti teikiama prie registracijos lankelių. Pavyzdžiui, tai buvo padaryta Neapolio oruoste. Kitas dalykas - elektroniniai bilietai. Ar ant jų yra rašoma kas nors apie keliaivių teisės? Ne. Ten apie tai nėra pasakyta ne žodžio. Ten prirašyta informacijos apie mokamus mokesčius, tai pateikiami rezervacijos kodai ir panašiai. Tačiau visiškai nieko nėra sakoma apie keleivių teisės. Toliau bagažo taisyklės. Bagažo taisyklės neturi būti diskriminacinės, jos turi būti nediskriminacinės Negali būti taip, kad viename oro uoste galima įsinešti tiek bagažo, kitame tiek. Taip pat negali būti taip, kad viena oro linijų bendrovė leidžia įsinešti papildomų, e, papildomų bagažą su prekiamis įsigytomis e, oro uosto parduotuvėse. Turi būti sukurtos vienodos sąlygos. Kitas dalykas - bilietų kainos. E, ką mes turime galvoje sakydami bilieto kainą? Ar turime galvoje bilieto kainą plus mokesčiai, ar bilieto kaina plus papildomi mokesčiai, plus keleivių mokesčiai, ar sakydami bilieto kainą turime galvoje tos bilietą už 3 eurus, kuris yra reklamuojamas, bet kurio niekam nepavyksta įsigyti. Manau, kad kompensacija turi atspindėti tuos nepatogumus, kuriuos patyrė keleiviai, kaip ir sakė ponas Alkadravi. Manau, kad kompensacijos turi būti susijėtos su nepatogumais, o ne su bilietų kaina. Ir noriu paraginti nepatekti į pinklės. Uh, Kai kurios oro linijų bendrovės kaip tik ir bando paspęsti mums tokias pinklės, sakydamas, kompensacijos turi būti siejamos su e, bilietų kainomis. Kitas dalykas. Daugelis taisyklių yra palankios avialinijoms, nacionalinės institucijos e, taip pat tarnauja avialinijoms ir nesirūpina vartotojais, kuriais turėtų rūpintis. Manau, kad turėt, visos nacionalinės šios ryties institucijos turi vadovautis vienodomis taisyklėmis visoje Europos Sąjungoje, taikydamos sankcijas orolinių bendrovėms. Ir galiausiai force majeure, ypatingos aplinkybės. Čia nuostatas reikia radikaliai sugriežtinti, nes ypatingos aplinkybės yra spraga, kurią naudojasi oro linijų bendrovės siekdamos išvengti savo įsipareigojimų. O tas sutartas sąrašas kuris buvo minėtas, tai nėra širšių lizdas, kaip sakė Džeki, tai yra kaip tik išeitis oro linijų bendrovėms. Tai yra milžiniška spraga, kuri leis oro linijų bendrovėms nemokėti kompensacijų. Ir aš pasisakyčiau už nuostatas, kurios griežtai e, apribotų, griežtai apibrėžtų ypatingas aplinkybės techniniai dalykai nėra ypatingos aplinkybės, ar mes kalbame apie naują dalį, panaudotą dalį, sugedusią dalį. Tai nėra ypatingos aplinkybės. Negali būti taip, kad e, keleivių nepriklausys kompensacija, todėl kad e, variklyje kažkokia hid, hidraulinė sklendė sugedo. Man ypatingos aplinkybės arba force major yra ugnikalniai, pilietiniai neramumai ir oro sąlygos. Viskas, kas nepatenka į šią kategoriją, nėra ypatingos aplinkybės ir negalėsite manęs įtikinti kitaip. E, Pateikęs visas šias pastabas, Džordžiu galiu pasakyti, kad pranešimas yra puikus, tai yra puikus išeities taškas ir manau, kad jūs labai tinkai pasirinkote e, kryptį. Ir turime prisiminti, apie ką mes čia kalbame. Mes kalbame apie oro linijų bendrovių keleivių teisės, ne oro linijų bendrovių teisės. Dabar komisijos atstovas. Thank you, Mr. Chairman. Well, first... Ačiū, panė Pirngė. Pirmiausia, aš norėčiau patikoti pranešėjai už jo parengtą dokumentą, kuriame aiškiai įrodote, jo pranešėjai puikiai išmano šią temą ir kad jisai yra pasirinkęs bendradarbiauti su komisija. Šiame pranešime yra pripažinti du Europos komiteto prioritetai. Tai yra užtikrinti didesnį teisinį aiškumą. Ir antras prioritetas yra geresnis nuostatų gyvenimas. Mes taip pat džiaugiamės, kad pranešime aiškiau išdėstomi tokie dalykai. Tvarkaraščio pakeitimai, įskaitant ir skrydžių paankstinimą. Taip pat aiškiau išdėstytos nuostatos takomos tuo atveju, jeigu keliaivės pavėluoja į lėktuvą, tuomet, kai jis buvo paankstintas. Mes taip pat dėkojame pranešėjai už tai, kad jisai atkreipė dėmesį į problemas susijusios su jungiamaisiais skrydžiais. Ir ypatingai tais atvejais, kai vėluojama yra į jungiamąjį skrydį dėl to, kad pavėlavo pirmasis skrydis. Mes manome, kad reikia atsižvelgti visus šio pranešimo aspektus. Be to mes dėkojame pranešėjai už tai, kad jisai parėmė mūsų pasiūlymą dėl daugia modalinio transporto tai yra e, e, numatę galimybę e, derinti geležinkelį su oro transportu. Yra taikyti 5 valandų ribą. Ta mes pritarėme. Tačiau mes manome, kad kai kuriais pakeitimais nebus užtikrinta tinkama pusiausvėra tarp keleivių teisių ir finansinio poveikio sektoriui. O beje, finansinis poveikis sektoriui rūpi komisijai. Mes taip pat manome, kad kai kurie pakeitimai gali turėti priešingą rezultatą nei tikimasi. Aš patei, paminėsiu keturis klausimus šiame kontekste trijų valandų vėlavimas, e, e, kuriuo e, tokiu atveju turi būti taikoma kompensacija. Mes manome, kad pritaikius šią nuostatą bus atšaukima daugiau skrydžių. Jei vėluojama yra vieną valandą, tuomet susidaro vėlavimas tolesnėje, keliavim, tolesnėje kelionėje. Ir Mes manome, kad padėti reikia tiems keleiviams, kurie vėluoja. Tiek tame skrydėje, kuris vėluoja, tiek tiems keleiviams, kurie e, yra priversti laukti e, jungiamajame skrydėje. Ir manome, kad e, Vorobinov turi padaryti viską, kad keliaiviai spėtų jungiamą į skrydį. Keliaiviai visuomet yra nepatogu, kai skrydis yra atšaukiamas, nes tuomet jis nežino, kaip reikėtų elgtis toliau. Todėl komisija pasiūlė ilgesnės vėlavimo ribas. Antras klausimas. Pranešėjas siūlo netiesiogiai padidinti kompensacijų dydžius. Iš... Pranešėjas siūlo padidinti kompensaciją į, nuo 200 eurų iki 300 uh, uh, eurų ir sumažinti kompensaciją nuo 400 iki 300 e, eurų tuo atveju, kai skrydžio nuotolis e, yra nuo pusantro tūkstančių iki trijų su pusė e, tūkstančių kilometrų. 70 procentų skrydžių yra skrydžiai, kurių nuotolis nėra didesnis nei pusantro tūkstančio kilometro. Ir 21 procentas keleivių keliauja skrydžiais, kurių atstumas yra nuo 1500 iki 300-500 km nuotolio. Ir jiems siūloma padidinti mokamas kompensacijas. Toliau ypatingos aplinkybės. Čia mums atrodo, kad pakeitimai nei atspindi sprendimo dėl Valentin Herman bylos kurioje yra pasakyta, kad e, kokios aplinkybės yra ypatingos aplinkybės. Toliau, nemokumas. Komisija supranta, kodėl pranešėjas patikė savo pasiūlymus, tačiau mes manome, kad vežėjo įpareigojimas e, užtikrinti galimybę keleivių grįžti į tas e, kilmės šalį yra pernelik griežtas, nes tai padvigubintų naštą, kuris susidarys po šio reglamento. Be to, šis pasiūlymas nesižvelgia į problemų e, esmę. Pastaruoju metu tik tai 0,7 procento skrydžių uh, susidūrė su problemomis dėl nemokumo ir 12 procentų iš tų asmenų Ir ši, šios problemos buvo aktualios tik tai 12 procentų visų keleivių. Mes manome, kad reikia geriau stebėti finansinę oro bendrovių būklę, raginti oro bendrovės taikyti savanoriškas priemonės ir taip pat uh, reikėtų padėti draudimo rinkai parengti tinkamas draudimo priemonės. Savo pasiūlyme komisija taip pat pasiūlė e, parengti nenumatytų atvejų planus oro uostuose, kurie leistų e, oro bendrovėms geriau susitvarkyti su problemomis, kurios atsiranda ir dėl to, kad oro bendrovė tapo nemoki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ar pranešėjas norėtų sureaguoti? Ačiū. Na, galėčiau daug ką pasakyti, tačiau apsiribuosiu keletų pastabų. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už reikštą paramą Tai tik tai paliudija, kad e, einame tinkamu keliu ir kad e, kolegos manim pasitikė. Man šis klausimas yra labai aktualus. E, na ir atsižvelgsiu ir tas kritiškas pastabas, kurios buvo išsakytos. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta dėl įmonių nemokumo. Reikia pasiekti balansą. tarp įvairių galimų skrydžių. Būtina užtikrinti, kad e, ne tik tai tie keleiviai, kurie keliauja tolimos atstumu, e, gauna kompensaciją. Kompensaciją gal, turi gauti ir tie asmenys, kurie, na, kaip ir negalėjo išvykti. Komisija kalbėjo apie tai, kad daug įmonių e, nesusiduria su siūlomomis nuostatomis dėl nemokumo. Na taip pat, man atrodo, kad labai svarbus ir įmonių įvaizdis. Jos dažnai kalba apie saugumą ir jeigu, pavyzdžiui, na, susidurėme su kažkokiamis e, problemomis e, dėl, e, dėl skrydžių atidėjimo. Yra sakoma, kad taip atsitiko dėl techninių problemų, taigi žvelgiame tam tikrą netitikimą tarp tokio saugaus įvaizdžio formavimo ir vėliau, pavyzdžiui, kai yra atidedamas skrydis, sakoma, kad tai yra dėl techninių priežasčių. Aišku, aš e, priemu domeną tai, ką pasakė kolegos, pavyzdžiui, dėl e, proporcingumo principo, e, kurio reikia laikytis, apie tai kalbėjo ir komiteto pirmininkas. Tai šiuo atveju, na kaip ir teisinė situacija yra aiški. yra sakoma, kad kompensacija neturėtų būti tokia, kaip bilieto kainą. Apie tai kalbėjo ir ETT. Kompensacija turi būti kažkoks numatytas fiksuotas dydis ir neturi būti siejamas su bilieto kaina. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, skrydis vėluoja e, ir žmogus patiria dėl to kažkokių papildomų išlaidų, e, turi žinoti, kokią kompensaciją jisai gaus, pavyzdžiui, jeigu jis pasinaudojo transporto priemomis, priemonėmis taksi, jeigu jam reikėjo e, nakvoti viešbutyje ir panašiai. Dabar dėl vėlavimo e, laikotarpių, koks jis turėtų būti - 3 valandos, 5 valandos, apie tai reikėtų e, kalbėti. Bet man atrodo, mes visų pirma turėtumėm laikytis ETT e e, sprendimų. ETT išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu ir e, man atrodo, kad jo reikia laikytis. Tuo tarpu, na, komisija, man atrodo, šiek tiek jį ignoruoja, o Man atrodo, kad tikrai būtų žengt, žengtas didžiulis žingsnis atgal, jeigu mes dabar e, na, keistumėm tą nustatytą vėlavimo laikotarpį e, numaty, ir numatytumėm ne 3 valandų, bet 5 valandų e, terminą. Dabar dėl tų nenumatytų aplinkybių. Yra nemažai pavyzdžių, kai tikrai galime pagirti e, avialinijas už suteiktą pagalbą e, keleiviams, kurių, pavyzdžiui, skrydžiai buvo atidyti ar atšaukti. Tačiau dėje taip būna ne visada, todėl e, avialinių teikiamos paslaugos tikrai turėtų būti dar tobulinamos. O dėl kitų klausimų, tai su kolegomis susisieksiu ir mes apie tai dar pakalbėsime. Aš žinau, kad nebus daug pakeitimų dėl šio pranešimo, tačiau juos galime pateikti iki spalio 3 dienos 12 valandos. Taigi dar kartą kartuoju, spalio 3 diena 12 valanda. O pakeitimai bus analizuojami e, lapkričio 4 dieną, o transporto komitete bus balsuojama lapkričio 10 dieną. Taigi ketvirtą lapkričio pakeitimus aptarsime, juos galima pateikti iki e, spalio trečios dienos, o dėl šio pranešimo mes balsuosime e, lapkričio 10 dieną. Pereikime prie kito klausimo, tai yra Kristinos de Veirak pranešimas dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų. Ačiū, ponė pirmkė, gerbiami kolegos. Mes kalbame apie pranešimą, kuris yra susijęs su civilinės aviacijos įvykių pranešimais ir reglamento dalinių pakeitimu. Prašau visų norinčių išeiti, išeiti drausmingai ir tyliai, tam, kad mes galėtume tęsti savo darbą. Nedivirak, prašau. Taip, dėkuoju Jums už daugybę pateiktų pakeitus pakeitimus. 83 pakeitimai buvo pateikti ir šių prane, pakeitimų dėka aš tengiuosi patobulinti tekstą tam, kad visiems viskas būtų aišku. Uh, Aš noriu, kad šis tekstas būtų aiškus, kad jis, kad jį, kurį galima būtų paprastai įgyvendinti, kurį galėtų gerai įgyvendinti tiek valstybės narės, tiek atsakingos institucijos, tiek Europos viečio saugos agentūra, tam, kad būtų užtikrintas geresnės visų mūsų saugumas. Kaip aš jau aiškinau jau transporto komiteto posėdį ir kaip aiškinau e, kolegoms, aš stengiausi pirmiausia. Uh, laikytis reglamento pagrindinių tikslų, tačiau nustatyti šiek tiek lankstesnės nuostatas atsižvelgiant į ekonominę situaciją ir būtinybę apsaugoti e, e, duomenis. Aš atidžiai susipažinau kiekvienų pakeitimų, aptariau juos su šešėliniais pranešėjais ir sugebėjau susitarti dėl šešių kompromisų, kuriems pritarė visos frakcijos. Tekstas, dėl kurio mes balsuosime rytoj, mano galva, yra gerai subalansuotas ir jisai sudaro puikų pagrindą tolesniems dėryboms trilogo forma. Mes norime, kad teisingumo principas būtų tinkamai taikomas visoje Europos Sąjungoje ir šio principo taikymas bus sustiprintas ateityje. Nesigilinsiu detalės, labai svarbu yra, kad visas personalas galėtų, nebijodamas jokių sankcijų, teisinių ar administracinių, e, pranešti apie e, pažeidimus, nes taip tobulins visų mūsų saugumą. Ir mes manome, kad daug ką reikėjo suderinti ir mes sugebėjome tą padaryti. Balsuodami rytoj mes taip pat ir patvirtinsime lankstesnį procesą, kuris padės mažoms e, institucijoms nagrinėti kiekvieną atvejį e, atskirai ir taip pat, kuris padės mums kurti e, lankščią ir išsame domenų rinkimo ir saugojimo ir analizės sistemą. Valstybės narės, jų atsakingos institucijos ir Europos svečio saugos e, agentūra turės labai aiškias, e, e, aišku suvokimą apie keitimąsi informaciją. Mes turėsime bendrą sistemą, kuri padės mums uh, greitai keisės informacija tuomet, kai yra nustatyta, kad yra kokia nors rizika mūsų saugumui. Duomenės bus geriau renkami, geriau saugomi, apdorojami. Štai ko buvo siekiama šiuo tekstu, dėl kurio balsuosime rytoj. Ir aš manau, kad jis padės mums įtvirtinti aktyvę rizikos nustatymo sistemą Ir taip pat turėtų padėti mums uh, pritaikyti prevencinės priemonės uh, E, tai yra labai svarbu, nes keleivių skaičius ir skrydžių skaičius nuolatos auga. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų konstruktyvų darbą ir šio darbo dėka mes sugebėjome pasiekti sutarimą, kuris yra primtinas mums visiems. Ir, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad sugebėjau baigti savo įžangą per tris man skirtas minutės. Much, Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Ponas Blackfried. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai. Mums tikrai puikiai sekėsi dirbti, tai būna visada. Nežinau, kodėl taip yra. Bet e, mums, e, man su ponė Deverak paprastai labai sklandžiai sekasi bendradarbiauti. Manau, kad dėl turinio mūsų pozicijos sutampa ir prašau nesijuokti. Mums abiems buvo labai svarbus štai koks principas. Siekiame, kad visos organizacijos, kurios yra atsakingos už saugą Europos aviacijos sektoriui, ypač ESA, bendradarbiautų ir turime siekti, kad ESA galėtų atlikti savo funkcijas. Kitas svarbus klausimas mums ir man buvo bendra sistema, kuri apimtų visus orlaivius. Anksčiau sistema nebuvo labai paprasta, nes buvo um, orlaiviai skirstomi į sudėtingus ir paprastus orlaivius. Dabar Tai septyniais kompromisiniais pakeitimais mes daug ką apriepiame, socialistų frakcija e, pritars visiems kompromisiniams pakeitimams, taip pat ir ponios Deveirak pakeitimams. Mm, Pone Deveirak remia ir vieną iš mūsų pakeitimų. Visus mūsų sieja bendras tikslas - didinti saugą aviacijos sektoriuje ir tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti. Noriu padėkoti poniai Deveirak ir kitiems kolegoms, kurie taip pat puikiai padirbėjo. Ir dėkoju pirmininkui už tai, kad šiandien man suteikė žodį ir leido pasakyti. Ačiū, mm, ponė Lektoridai, dėkoju Jums. Dabar liberalų frakcijos atstovas Ponas Kacin. Ačiū pirmininkė, buvo labai malonu vėl bendradarbiauti su Kristindė Veirak. Prieš save turime techninių požiūrių sudėtingą dokumentą, kuris mm, apriepia įvairius pramonės sektorius ir įvairią rūšę veiklą. Buvo pateikta nemažai minčių, kaip reikėtų reglamentuoti šią sritį. Buvo išsakytas susirūpinimas dėl direktyvos taikymos srities, dėl EASA dalyvavimo, dėl uh, tam tikrų aviacijos segmentų įtraukimo arba neįtraukimo. Tačiau visi sutarė dėl to, kad reikia įtraukti teisingos sistemos, teisingos kultūros principą. Jis turės įspindėti visame dokumente. Taigi buvo pateikta gerų argumentų, buvo teikiamos nuseklios rekomendacijos, pranešėja pateikė ir kompromisinių pasiūlymų, mano frakcija jiems pritars. Mes pritarėme pagrindiniai pranešimo minčiai ir vienintelis dalykas, kuris mums kelia susirūpinimą, yra tas, kad e, mažoms aviacijos bendrovėms gali tekti per didelė, didelė reglamentavimo našta. Žinau, kad kai kas nėra patenkintas galutiniu rezultatu, bet aš manau, kad tekstas, dėl kurio balsuosime rytoj, yra geras kompromisas. Ir taip parlamentas parengs tvirtą poziciją ruoždamasis trišaliam dialogui. Ir noriu padėkoti kolegoms už iki šiol vykusi bendradarbiavimą. Dėkoju pranešiai, ačiū pirmininkė. Dėkuoju dabar ponė Lichtenberg ir žaliųjų vardu. Ačiū. Pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Vyko puikios diskusijos šio klausimu, buvo pateikta gerų pasiūlymų ir iš esmės sutarėme dėl pakeitimų, kurie bus siūlomi kaip kompromisiniai pakeitimai ir bus įtraukti į galutinį tekstą. Šis klausimas yra svarbus ir mes čia galime žengti svarbų žingsnį e, galime imtis prevencinių veiksmų ir užkirti ke, užkirsti kelią tam, kad nebūtų paisumas saugumo. Manau, kad e, rytoj mes balsuosime už pasiūlymą, kuris pagerins padėtį parlamento darbo dėka. Ačiū dabar ponia Foster, CR frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai Kristin Deveirak už visą jos atliktą darbą. Taip, aš pritariu ponia Lichtenberger, manau pasiektas geras susitarimas ir tikiuosi, kad rytoj balsavimas vyks sklandžiai. Turiu pasi... išreikšti ir vieną apgailę stavimą jau prieš dešimt metų mes numatėme privalomų pranešimų taisyklės ir dėja, kai kurios valstybės narės laik, laikėsi tų taisyklių, dėja nemažai valstybių narių. Nes nenumatė tinkamos tvarkos, čia turiu galvoje tas valstybės narės, kurios įstojo 2004 metais ir 2007, bet ne tik jas. Mes kalbame apie reikalavimų įgyvendinimą. Uh, labai gerai, kad yra priimtos direktyvos, tačiau jas reikia ir įgyvendinti ir labai gerai, kad ponė Devė ir aktai akcentuoja. Teisinga sistema, teisinga kultūra taip pat labai svarbus dalykas ir labai gaila, kad nesugebame priversti daugelio valstybių narių numatyti ir savanoriškų pranešimų sistemos. Mes tokią sistemą turėjome prieš 20 metų. Manau, kad valstybės narės turėtų padirbėti ir šioje srityje. Tačiau viską reikia patikslinti. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės dabar tinkamai praneša apie incidentus, kitos tai daro fragmentiškai. Ir problemų neišspręsime tol, kol nesuderinsime įvairių valstybių narių teisinių sistemų. Nes ar mums patinka ar ne, yra tokių valstybių narių, kurios nepradeda iš karto svaidytis kaltinimais. Bet yra ir tokių, kurios kelia sunkumų, kurios e, bando kaltinti kažką kitą ir įrodyti savo nekaltumą. Aš manau, kad turime iš esmės pakeisti e, nuostatas šioje srityje. Manau, kad tai einama tinkama linkme ir mūsų frakcija pritars poniai Deveirak. Yra tik vienas dalykas, kurio, kuriam mes nepritarėme. Mes aptarėme kompromisus, jie mums beveik visi tinka, bet nepritarsime kompromisui dėl didelio aplaidumo apibriešties. E, kiti kompromisai mums tinka, tačiau šis mums kelia sunkumų. Dėkoju pranešiai. Ačiū dabar ponas Degranės. Sí, Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Deverak už jos e, pasiūlymą. Ji puikiai padirbėjo ir Manęs visiškai nestebina tai, kad dauguma kolegų pritarė šiam pranešimui, pritarė kolegės pasiūlymams, nes jį palaikė puikų ryšį su visais šešėliniais pranešėjais. Aš norėčiau, pirmininkė, atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. yra 19 pakeitimas. Aš esu teisininkas, man yra dirbti įvairiuose įstaigose, bet net įvairias bylas ir aš žinau, kad negalima painioti skirtingų dalykų. Reikia atskirti aplaidumą nuo tyčinės veikos. Jei nėra daromo skirtumo tarp šių dviejų savokų, tuomet e, atsiranda tikrai visiškai neprimtina teisinė prasme situacija. Kalbam apie 90-ąjį pakeitimą. Daug kas priklauso be abejo nuo kiekvienos valstybės narės e, teisinės sistemos, ar tai būtų Tai yra kontinentinės teisės sistema, ar tai yra bendrosios teisės sistema. Aš manau, kad tikrai reikia gerai atskirti akivaizdžiai tyčinį pareigos nepaisimą nuo kitos veiklos, nuo kito aplaidumo. Ponios Deverak pasiūlymas be abejo yra suformuluotas remiantis geriausiais ketinimais. Tiesiog aš manau, kad labai svarbu yra labai aiškiai atskirti tyčinį nepais, nepaisimą nuo paprasto aplaidumo. Taigi čia mes turime šiokių tokių nesutarimų, bet iš esmės aš remiu visus ponios Deverakį pasiūlymus. Aš žinau, kad teisės reikalų komitetas e, turėjo teisę pateikti savo nuomonę dėl šio dokumento, tačiau jie nusprendė to nedaryti. Todėl aš galiu tik tai pasakyti, kad kai įvyksta katastrofa ar koks nors incidentas, visuomet susidurima su problemomis dėl skirtingų teisinių sistemų. Ir jei pakalbėsite su tyrėjais, jie visuomet minės šią problemą. Kai kuriuose šalyse policija perima tyrimą ir yra iškeliama baudžiamoji byla, nors dar ir neaišku, dėl ko atsitiko nelaimingas atsitikimas. Aš nežinau, kodėl taip yra, tiesiog man buvo paaiškinti, kad taip yra dėl skirtingų teisinių sistemų. Ir tai yra problema, kurią ateityje kada nors reikės spręsti. Ponas Kornelį, komisijos vardu. Aš teisingai ištariu jūsų pavardę. Jūs norėt kažką pasakyti? Taip, labai trumpai tuomet. Taip, aš tiesiog norėčiau labai trumpai pakomentuoti tai, ką Jūs pasakėt apie Teisės reikalų komitetą ir tai, kad jis nesprendė neteikti savo nuomonės. Juk mes kalbėjome ir anksčiau, kad čia kalbame apie problemą, kurios negali spręsti ir Teisės reikalų komitetas. Mes žinome, kad valstybės narėse galioja skirtingos uh, baudžiamosios teisės e, sistemos ir mes beje nieko negalime dėl to padaryti ir teisės reikalų komitetas irgi nežino, kaip spręsti šią problemą. Taip, dėkoju Jums už šią paaiškinimą. Dabar ponas Kornelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija džiaugiasi, kad e, transporto komitetas domisi šiuo dokumentu šių dosie. Šis e, dosie yra tikrai labai svarbus visam aviacijos sektoriui ir jisai gali realiai padėti mums geriau apsaugoti tiek aviacijos sektorių, tiek keleivius Europoje ir visame pasaulyje. Komisija norėtų padėkoti e, komiteto nariams ir pranešėjai poniai Devirak dėl to, kad jos pateikti pakeitimai, taip pat kaip ir šešėlinių pranešėjai ir kitų e, kolegų pateikti pakeitimai patobulina tekstą ir mes pritarėme didžiai daugumai pakeitimų, kadangi iš esmės jais siekime tų pačių tikslų, kurių siekime ir mes. Aš paminėsiu keliais atvejus. Ypatingai teigiamai komisija vertina tuos pakeitimus, kuriais siekima yra sustiprinti teisingumo principą principo gyvendinimą ir aviacijos sektoriaus personalo apsaugą. Antra, mes džiaugiamės, kad siūloma yra įdėkti labiau proporcingas e, taisyklės Čia man, mums atrodo pasiūlymas tikrai yra labai vykęs. Trečia, komisija pritarė pasiūlymams, kuriais siekiama yra geriau išaiškinti aviacijos saugos agentūros vaidmenį kaip e, koordinatoriaus ES lygmenių saugumo srityje ir taip pat džiaugiamės, kad yra išaiškintas šios agentūros ryšys su nacionalinėmis įstaigomis. Čia daug kas buvo patobulinta ir mes pritarėm e, šiems patobulinimams. Ir e, ketvirtą mes pritarėm visiems pranešėjus pakeit, e, kompromisams išskyrus šeštai kompromisą dėl diriguotojų įgaliojimų ir septintai pakeitimą, kuriame kalbama apie komisijos pareigą informuoti Yra ir kitų pakeitimų, kuriems komisija negali pritarti. Pirmiausia, komisija nepritarė 85, 86, 120, 142 pakeitimams, kadangi mes manome, kad jais bus sus, susilpnintas aviacijos sektoriaus personalo saugumas ir jie nebus skatinami pranešinėti apie įvairius įvykius. Antra, komisija nepritarė E, pakeitimams 118-132, kadangi mes manome, kad sektoriui nereikia suteikti galimybės neskleisti, nedalint, nedalytis e, svarbę informaciją su valstybėmis narimis. Toliau mes nepritarėme 95-ajam pakeitimui, dėl to, kad mes manome, kad uh, Dėl teisinių priežasčių galima prieštarauti tam, kad šios nuostatos būtų trauktos į taikymo sritį, nes atitinkamų reglamentų taikymo sritis yra kitokia nei nei čia yra nurodyta. Be to reglamente numeris 216-2008 yra jau įtrauktos panašios nuostatos, taigi bus kartojamos tos pačios formuluotės ir tai su, tik tai padidins teisinį neiškumą ir apsunkins šio naujo reglamento įgyvendinimą. Mes suprantame, kodėl buvo pateiktas šis pakeitimas, tačiau mes manome, kad pranešėjas pirmasis pakeitimas kur kas geriau padeda įspręsti e, problemas. Uh, kurios atsiranda norint suderinti šį reglamentą ir reglamentą numeris 216-2008. Šeštasis kompromisas, 77 pakeitimas, 87, 104, 180 pakeitimai. Su, sudarys precedentą, kuris netitinka 290 90 straipsnį ir netitinka sustarimą dėl deleguotojų uh, galių. Be to mes nepritarėme pakeitimams numeris 96-156, nes priedas uh, jau uh, yra pridėtas prie deleguotųjų aktų ir jisai turėtų tenai ir likti. Ir baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai ir šio komiteto nariams už jų paramą siekiant e, mūsų visų tikslų ir formuluojant šį naują reglamentą. Ir dėkojame Jums už tai, kad Jūs patikite pasiūlymus, kurie padės mums patobulinti tekstą. Ir tikiuosi, kad po rytojus balsavimo Europos parlamentas ir taryba galės sėkmingai pradėti dėrybas, kurios baigsis gerai parengtų tekstų, kuris padės mums geriau apsaugoti aviacijos sektorių ir keleivius e, visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju, po toliau ponė, toliau ponė Devirak. Labai trumpai. Dėl pono Kacinį. Aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote, suprantu, kodėl jums rūpėjo mažos organizacijos ir aš taip pat norėčiau, kad nuostatos sakomos mažoms įstaigoms būtų kuo lankstesnis. Ir man atrodo, kad penktasis kompromisas padeda būtent tam ir yra skirtas. Dėl ponios Foster ir ponios Depaskval. Uh, Mes daug e, svarstėme ir dirbome ir su teisi, e, e, teisės tarnyba. Ir kaip jūs pasakėte, pirmininkė, teisinės sistemos skiriasi Europos Sąjungoje. Ir uh, tokia yra šiandien situacija. Mes turime, suradome apibrėžimą, kuris uh, yra universalus, bet jisai taikomas bus tik tai šiame tekste. Dėkoju transporto komitetui, dėkoju šią diskusiją ir dėkoju Jums už bendradarbiavimą, už bendrą darbą. Ir e, tikiuosi, kad rytoj mes taip pat galėsime balsuoti ne tik dėl šio dokumento, bet ir dėl e, dėrybininkams skiriamo mandato, kurio jie naudosis trilogo metu ir galė, tikiuosi, kad mes galėsime galiotojų dėrybininkų siekti sutarimą per pirmąjį uh, skaitimą. Ačiū, mes dėl šio pranešimo balsuosime rytoj ir taip pat bus balsuojama dėl dėrybinių įgaliojimų kad būtų galima pradėti dėrybą su taryba. Ačiū, o dabar perinkime prie kito klausimo, tai yra alternatyvių degalų infrastruktūros dėgymo pranešės Karlo Fidansa. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie e, šį direktyvos pasiūlymą, tai jį daro su ta bendraja e, strategija E, kuris susiję ir su kita tema, kuri šiandieną buvo aptariama, tai yra Kars e, 2020. Ir aš šiandieną parengiau e, pranešimą teigiamai vertindamas komisijos pateiktą pasiūlymą direktyvos pasiūlymą. Aišku, pateikiau ne vieną e, pakeitimą, kad komisijos pateiktas pasiūlymas būtų geresnis. Mes visi pritarėme tam, kad būtina investuoti į alternatyvius e, degalus, kad būtų sumažinimas, sumažinamas e, mūsų transporto sektoriaus priklausomumas nuo naftos ir kad būtų e, sumažinama aplink, aplinkos e, tarša išmetant e, teršalus į aplinką. Kalbant apie esminius šios direktyvos aspektus, tai juos, juos įvardinsiu. Visų pirma, kalbama tenai apie nacionalinius planus juose turėtų būti užsibriežti nacionaliniai tikslai, skirti alternatyvių degalų rinkos vystimui E, komisija sako, kad na, tokie planai turėtų būti parengti iki 20 metų. Toliau turėtų būti parengtas strateginis požiūris, pagal kurį būtų atsižvelgta į įvairius e, transporto e, tipus. Pavyzdžiui, pasiūlyme visų pirma buvo kalbama apie elektrą varomus automobilius, vėliau šis pasiūlymas buvo mm, praplėstas ir apima dabar daugiau transporto rušių. Šiandieną dabar yra ne viena transporto rušis, pavyzdžiui, kurią sunku e, vystyti dėl to, kad e, trūksta, tarkim, alternatyvų e, iškastiniam kūrui. Aš, pavyzdžiui, pateikiau pasiūlymą dėl tam tikrų perinamai laikotarpio tiks, laikotarpių per kuriuos turėtų būti e, vertinami valstybių narių pasiekimai. Dabar kalbant apie elektromobilius, e, komisija užsibrėžė labai e, na, aukštą tikslą kad e, būtų patvirtintas toks bendras standartas visose valstybėse narėse ir taikomas visiems elektromobiliams, kad jie galėtų judėti visoje ES teritorijoje. Tačiau kyla tam tikrų e, problemų. E, dėl to vieno standarto pritaikymo, nes kai kuriuose šalyse yra taikomi tam tikri E, techniniai reikalavimai, taip pat ir teisiniai reikalavimai. Pavyzdžiui, vienose valstybėse narėse yra na, numatoma, kad, tarkim, elektros lizduose turėtų būti užtikrintas didesnės kontakto apsaugos mechanizmas, tai yra saugos sklendė. Kitaip tariant, kai kurių šalių e, technologiniai reikalavimai yra daug didesni nei kitose. Taigi aš, pavyzdžiui, pritariu komisijos pateiktam pasiūlymui dėl antrojo tipo jungties. E, tačiau tuo pat metu numatyti e, galimybę, kad na, tie antro tipo jungties uh, E, lizdai turėtų būti kartu su minėta saugos sklende, kaip pavyzdžiui reikalaujama Junktinėje karalystėje. Tokiu būdu būtų galima išvengti daug techninių problemų. E, taip pat kyla problemų dėl, pavyzdžiui, įkrovimo e, technologijos, belaidžio įkrovimo. Dėl šių klausimų taip pat reikia na, rasti sprendimą. E, kad komisijos pateiktas pasiūlymas dėl sprendimo e, dėrėtų su jau esamais e, sprendimais rinkoje. Taigi mes turime pateikti pasiūlymą dėl tam tikrų e, pasiūlymų, kurie būtų neutralūs technologijos atžvilgių ir kad dėl jų, tų naujų pasiūlymų, neišnyktų iš rinkos jau egzistuojančiais sprendimai. Taip pat, kaip kart, sakau, reikėtų galvoti ir apie naujas įkrovimo technologijas, pavyzdžiui, belaivių, belaidį įkrovimą. Toliau yra kitas labai svarbus dalykas, tai yra tikslai, yra, kuriuos yra užsibrėžusios uh, valstybės narės. Šiuo metu vyksta labai daug diskusijų e, taryboje, kadangi valstybės narės laikosi nuomonės, kad na, ne visada tie tikslai atitinka realijas ir nebus pasiekti per komisijos nustatytą terminą. Aš apie tai nekalbu savo pranešime, nekalbu apie konkrečius tikslus, todėl kad aš norėjau e, savo prašyme kalbėti apie techninius dalykus kurie yra susiję su komisijos pasiūlymu. O dėrybų metu aš manau, kad bus galima rasti tokį bendrą sprendimą dėl tų bendrų tikslų. Vis dėlto aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, komisijos pateiktame pasiūlyme uh, Mm, bus atsisakyta tikslų arba, pavyzdžiui, tie tikslai taps nebeprivalomi, valstybės narės nebus mo motivuotos įgyvendinti tą direktyvą. Taigi aš laikausi nuomonės, kad, na, galbūt reikėtų galvoti geriau apie terminų pakeitimą, kad visos valstybės narės galėtų pasiekti užsibrieštų tikslų, tačiau pačių tų privalomų tikslų iš direktyvos nereikėtų išbraukti. Toliau vandenilis, vandenilio kūro elementas e, yra mažiau paplitęs lyginant su kitais alternatyviais kūro e, pavyzdžiais. Ir savo pranešime aš tiesiog kalbu apie prognozes, apie kurias kalba ir komisija savo pasiūlyme. Ir aš, pavyzdžiui, sakau, kad reikėtų e, tuos vandenilio kūro papildymo tinklus vystyti ne tik tai šalyse, kuriuose jau tie e, punktai egzistuoja, bet taip pat reikia tuos e, punktus e, dėkti ir kitose šalyse, kur tokių papildymo punktų nėra. Tačiau toks tikslas gali būti pasiektas iki 2030 metų. Toliau kitas rytis tai yra gamtinės dujos suskystintos arba susiliektos e, SND dujos. E, tikrai yra puikia e, alternatyvaus kūro rušis ir naudojama ir sausumos transporte. Šiuo atžvilgiu komisija komisijos tikslams e, pasiūlyme norėčiau pri, pri, pritarti, o kai dėl laivų e, komisija siūlo, kad ten te priklausančiam tinklui e, uostose būtų įdėkti suskystintų dujų terminalai. Aš laikausi nuomonės, kad vis dėlto turėtumėm e, suteikti daugiau laisvės valstybėms narėms, kurios savo nacionaliniuose e, na, planuose nuspręstų, ar, tarkim, viename ar e, kitame jūrų uoste reikalingas tas suskystintų dujų terminalas. Aš, pavyzdžiui, galvoju apie Italiją, kur vienas uostas netoli nutolęs nuo kito, todėl galbūt kiekviename jūrų uoste dėkti tą suskystintų suskistintų dujų terminalo nereiktų. Dabar dėl susliektų dujų aš e, siūlau e, sutankinti e, tą susliektų dujų papildymo punktų tinklą. Žinau, kad kyla tam tikrų abejonių dėl dujų nes komisija savo pateiktame e, pasiūlyme e, sako, kad e, na, reikėtų plėsti tą gamtinių dujų skirstimo tinklą. Tačiau vėliau šiam klausimui daug dėmesio neskiriama. Žinome, kad gamtinės dujos yra daugiau teršinčios nei kiti alternatyvus kūrai, kurie minimi e, šioje direktyvoje, tačiau vis dėlto e, tai yra e, alternatyvus kūras, kuris taip pat turėtų būti skatinamas. Kitas dalykas yra pačių alternatyvių degalų kokybė. E, be to nereikėtų pamiršti ir vartotojų ir jų informuotumo. E, pavyzdžiui, aš siūlau, kad e, vienodai būtų ženklinami, tarkim, papildymo punktai, vienoda spalva, pavyzdžiui, būtų ženklinami, ženklinamos pompos alternatyvaus kūro atveju, Toliau mes su kolegomis dar kalbėjome apie šių alternatyvių kūro infrastruktūrų e, dėgymo finansinius aspektus, e, kurie yra taip pat labai svarbus. E, sakome, kad na, be privačių lėšų turėtų būti numatyta galimybė finansuoti uh, E, tokius e, na, projektus iš įvairių ES fondų, iš Europos investicinio banko. Būtent tokios struktūros galėtų papildyti valstybinės ir privačias lėšas. Kolegos užsirašė šeši kalbėtojai ir komisija. Turime 20 minučių, taigi prašau kalbėti trumpai. Dabar vyksta atvira diskusija, bus ir kita diskusija, kai svarstysime pakeitimus. Ponas Ertuk. Ačiū, pirmininkė. Ponius ir ponai, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už atvirą bendradarbiavimą. Yra parengtas subalansuotas pranešimo projektas. Manau, kad mes sutarėme dėl komisijos pasiūlymo ir dar tik akcentuosiu kai kuriuos ir pranešėjo minėtus dalykus. Labai svarbu sustiprinti nacionalinę strateginę sistemą ir manau, kad turime numatyti bendrą plačią sistemą, kuri valstybių narių lygių būtų pakankamai lanksti kad galima būtų dirbti tikslingai, atsižvelgiant į poreikius. Taip pat manau, kad kalbant apie alternatyvų kūrą, labai svarbu atsižvelgti į, į rinką ateinančias technologijas. Taip pat e, tai atitinka ir tai, kas pasakyta poveikio vertinime, kurį pateikė komisija, kai kurių alternatyvaus kūro rūšių atveju e, kliūtis yra didesnės nei kitų. Manau, kad mes turėtume remti vandenilio, gamtinių dujų naudojimą dėl paramos suskystintų dujų naudojimui ir biokūrui. Manau, kad čia mūsų nuomonės gali skirtis. Suskystintos dujos yra e, naftos e, perdirbimo įmonių šalutinis produktas. Taigi, e, čia svarbus ir iškastinis kūras ir mes šią kūro rūšį vertiname atsargiai. Labai svarbu, kad mūsų kuriamoje sistemoje būtų numatyta ir tam tikra mokymosi strategija. Turi būti numatyti atitinkami procesai, kad valstybės narės galėtų elgtis lankščiai Taip pat reikia ir suderintų standartų. Be to, tie, kurie pirmieji imasi iniciatyvos, neturi atsidurti nepalankioje padėtyje. Ir turiu pasakyti, kad e, pernemasis laikotarpis, kurį, apie kurį kalba pranešėjas dėl papildymo taškų, m, pakrovimo taškų yra reikalingas. Mes turime galvoti apie vartotojus, taip pat pasisakau ir už tai, kad turi būti sukurta e, kūro rušių žymėjimo spalvomis sistema ir ji turi būti suderinta. Dėl finansavimo mes puikiai suprantame, kad mm, neturime labai daug lėšų ir kalbėdami apie transeuropinius tinklus mes labai aiškiai išreiškime paramą alternatyvioms kūro rušims ir valstybės narės turi suprasti, kad investuoti reikia ne tik į geležinkelius ir pervežimus, bet ir į kūrą. Pone Maisner, ačiū, dėkoju pranešėjui, manau, kad jis rengia labai svarbų pranešimą. Čia reikia paminėti ir TNT tinklus. Mes norime, kad visoje Europoje išplistų alternatyvios energijos naudojimas ir ji turi būti prieinama visur. Dėl, pernam, ber, dėl elektromobilių turi būti e, sukurta, sukurtas, sukurti vienodi e, pakrovimo taškai visoje Europoje kalbant apie mm, gamtinės dujas, būtent joms noriu skirti daugiausia dėmesio. Aš manau, kad e, tikrai būtų naudinga skatinti privačias investicijas, tačiau dabar degalinėms, degalinės priklauso e, naftos bendrovėms ir nežinau, ar jos tikrai yra suinteresuotos e, gamtinių dujų naudojimu ir jų naudojimo propagavimu. Pranešėjas 50-ame 63 pakeitime e, numato didelio užmojo tikslus dėl gamtinių dujų. Mm. Man kelia šiek tiek problemų pasiūlymai dėl suskystintų dujų. Ponas Fidansa apie jas konkrečiai užsiminė. 90 procentų šių dujų Europoje išgaunama perdirbant e, nafto žalimą. Tai nėra atsinaujinanti alternatyvi energija. Gamtinės dujos e, yra alternatyvus kuras, tačiau suskystintos mm, dujos e, nepriskiriamo šiai kategorijai. Europoje yra 30 tūkstančių suskistintų dujų e, terminalų arba degalinių ir tik 3 tūkstančiai kitos rušies dujų degalinių. Taigi gali būti, kad vis dėlto gali būti, kad vis tiek nepakaks degalinių šalia uostų, kad šis, e, ši kurorų šis pasiteisintų. Ponas Taylor, pasistengsiu kalbėti trumpai. Taip, tikrai turime stengtis ES standartizuoti sistemas, jungtis ir panašiai. Tačiau galvodamas apie pagrindinį alternatyvių kūro rūšių panaudojimo tikslą, aš manau, kad taip yra siekiama sumažinti CO2 išmetimus iš automobilių ir taip pat yra skatinama pereiti prie viešojo transporto, autobusų, geležinkelių, mm, dviračių ir apskritai skatinami žmonės daugiau vaikščioti peščiomis. E, energetikos įmonės, elektros e, paskirstimo įmonės yra pasirengusios bendradarbiauti, tačiau taip pat girdėjau ir, kad rinkos atstovai teigia, kad, tarkim, elektromobiliai dabar užima tik vieną procentą rinkos ir nėra paklausos, nėra poreikio, kad degalinėse būtų įrengtos e, elektromobilių pakrovimo stotelės. Taigi, tokios infrastruktūros kūrimo klausimą reikia spręsti prieš imantis kitų veiksmų. Galbūt valstybės narios pačios ras lėšų šiam tikslui, bet prieš skiriant valstybės lėš, lėšas reikia išsiaiškinti, ar tas tikslas, kurį aš minėjau, tai yra CO2 išmetimų mažinimas, bus e, veiksmingiausiai pasiektas būtent per šį mechanizmą, o galbūt reikėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, ieškoti kitokių automobilių e, variklių tipų. Ačiū pirmininkė. Dabar ponas Vandalin. Ačiū, Pone pirminkė, leiskite taip pat padėkoti ir pranešėjui. Ponas Tayloris visiškai teisingai kalbėjo, kaip mes galėsime mažinti CO2 išmetimus, kaip tai darysime praktikoje. Entuzijazmo yra daug, tačiau kaip realiai tai sieksime, to sieksime. Aš manau, kad būtina daugiau dėmesio skirti suskistintoms gamtinėms dujoms. Ir ne tik, kai kalbama apie e, jūrų ir e, vandens transportą. Aš pritarsiu visiems pasiūlymams, kurie e, būtų novatoriški ir atviri tam, kas vyksta. Galima būtų diskutuoti dėl štai tokio klausimo. Tai yra elektromobilių krovimo jungtis. Jung Mes turime e, įvairius variantus. Ir ar būtina iš tikrųjų reikalauti, kad valstybės narise būtų rinktas privalomai rinktas tam tikras e, elektromobilių krovimo jungčių e, kiekis. Prisiminkime, kaip buvo vystomos suskistintos dujos. Aš atsimenu, kad Austrijoje norint papildyti savo automobilio, savo automobilį suskistintomis dujomis reikėjo kartais važiuoti į kitą šalį. Arba, buvo, egzistavo įvairių suskistintų dujų stočių. Dėkuoju pranešėjui. Pone Foster. Dėkuoju pirmininkė, aš dėkuoju pranešėjui. Aš jau esu užsakius savo pastabas ir aš beje abejo dėkuoju pranešėjui už jo darbą. Bet žvelgdama į šį tekstą, galiu pasakyti štai, kad komisijos pasiūlymas buvo labai konkretus. Jame buvo kalbama apie keturias energijos e, rušis. Ir mm, mes suprantame, kad reikia parinkti tokias e, energijų, tokius energijos išteklius, kurie labiausiai tinka valstybėms narėms. Ir aš manau, kad valstybėms narėms reikia palikti teisę spręsti, kokiamis priemonėmis siekti ES lygmenių nustatytų tikslų. Nes daug kas priklauso nuo jūsų geografinės padėties ypatumų, nuo kitų dalykų. Da, Aš pritariu ponui Taylorui, jeigu jūs norite kažką daryti, reikia aiškiai suvokti, kodėl tai darote. Bet to reikia elgtis realistiškai. 220 metai. Aš tikrai nemanau, kad reikia nustatyti kažkokių, nustatyti, pas, e, jog būtina pasiekti kažkokių privalomų tikslų iki 2020 metų. su elektromobiliais viskas yra aišku, taip reikia jungčių, tačiau netame yra problema. Mes čia kalbame apie didžiulę infrastruktūrą, kurią reikia dar sukurti. Ir manau, kad pagrindinis vaidmuo čia turėtų būti paliktas rinkoms. Mes negalėsime jų priversti nieko daryti. Ir praeitą kartą aš minėjau, kad Luksemburgo aikštėje stovi du elektromobiliai, bet ar kas nors yra kada nors matęs tokio, ką nors vairuojant tokį automobilį? ES ketina finansuoti visos šios infrastruktūros kūrimą, jungčių įdėgymą ir taip toliau. Bet jų geriausia būtų, jei tai darytų rinka. Aš nežinau, ar Ar valstybė, yra kokių nors valstybių narių, kurios pasakė, a, beje, mes turime atliekamų pinigų ir mes ketiname sukurti tą ir aną. Ne, ne taip bus daroma. Mes turime galvoti apie taip, kaip galima būtų paraginti, paskatinti sektorių dėkti naujas energijos rušis. Bet šiuo metu. Taip, mes apie tai kalbėjome, bet aš manau, kad e, gal mums dėrėtų pabandyti suvokti, kokia yra šiandienos realiai situacija. Ir aš net nežinau, ką apie šį dokumentą, šios pasiūlymas mano da, kiti kolegos. Aš nesu neigiamai nusiteikusi, bet aš tiesiog manau, kad čia yra per nelik daug vis, o, o, labai konkrečių nurodymų. Komisijos atstovas. Dėkoju, pirminkė, labai, kalbėsiu labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau padėkoti Jums ir norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas, jo projektas yra labai kokybiškas. Ir Jums leidus, aš norėčiau trumpai pakomentuoti kai kurios pas, pranešėjų pasiūlymus. Mes džiaugiamės tuo, kad daugiau dėmesio pasiūlyme dabar bus skiriama geležinkeliui. Taip pat mes pritarėme pasiūlymui taikyti vienodus standartus ir bevėliam ryšiui. Tai yra labai svarbu, apie tai kalba suinteresuotosios šalis, apie belaidį įkrovimą. Uh, ir pritarėm tam, kas buvo pasakyta apie nacionalinės e, schemas. Mes esame užsibrėžę tikslą ir pranešėjas e, pranešime parodo, jog šios tikslus galime suformuluoti įvairiai ir jisai siūlo kai kuriuos tikslus performuluoti, e, naudojant kilometrus ar, ar atstumą ir Siūlau taip pat taikyti metodą pagrįstą gyventojų tankių tam tikrose regionuose. Aš manau, kad visi šie pasiūlymai yra geri, mes juos panagrinėsime išsamiau, išsamiau. Ir galiausiai svarbiausia yra, jog egzistuotų nacionalinės sistemos ir kad tos nacionali, tose nacionalinėse sistemose, schemose būtų nurodyti konkretus tikslai, kurių privalu pasiekti. Ir poniai Foster, aš norėčiau pasakyti taip, jūs visiškai teisingai kalbėjote. Mes e, nekalbame apie tai, jog iš viešųjų finansų bus finansuojamas naujos infrastruktūros kūrimas. Todėl reikia sudaryti tokias sąlygas, kad rinka pati galėtų uh, sukurti šią infrastruktūrą, tai elektromobilių krovimo struktūrą, kitą visą reikalingą infrastruktūrą. Bet būtent todėl mes ir kalbame apie nacionalinės sistemas, nacionalinės schemas. Būtent tokia logika mes ir rėmėmės ir matomės, kad pranešėjas e, e, laikosi tokio pat požiūrio. Mes tiesiog norime kuo geriau apibrėžti tikslus tam, kad investuotojai aiškiai suvoktų, ką reikia daryti ir kokios infrastruktūros mums reikia. O jei e, reikės ieškoti lėšų valstybių narių e, pasąjungos biudžete, tuomet mes, e, tai bus, tai bus daroma tik tuomet, kai reikia papildyti privatų finansavimą. Ir baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad jie yra koks nors sektorius, kuriame alternatyvus kūras būtų tikrai labai reikalingas, tai yra, tai yra jūrų transporto sektorius. Šiame sektoriuje tikrai reikia ieškoti alternatyviųjų degalų, tokių, kurie atitiktų naujus standartus. Ir toks, o, tokie degalai galėtų būti pirmiausia suskistintos gamtinės dujos. Ir be abejo, čia reikia kalbėti apie tai, kad reikia sukurti visą reikalingą infrastruktūrą pagrindiniuose uostuose. Ir sprendimas dėl to, kokiuose uostuose reikia dėkti šią infrastruktūrą, kokia ji turėtų būti, kokių reikia saugyklų, sprendimą dėl visų šių dalykų reikės priimti šiek tiek vėliau, pasikonsultavo su nacionalinėmis įstaigomis. Suskistintos gamtinės dujos. Čia taip pat norėčiau Jūs perspėti, kad yra šitų ekologinių šių degalų aspektų Ir suskistintos dujos nėra iš tikrųjų alternatyva. Ir mes manome, kad kol kas dar ne, mes neturėjome pakankamai laiko ten, kad išsiaiškintume, ar suskistintos dujos iš tikrųjų yra alternatyva įprastiniam kūrui. Mes matome, kad ten, kur, kad kai kuriuose šalyse uh, suskistintos dujas pasiteisino, kai kuriuose ne, bet vienai per kitaip reikia dar geriau uždėsyti visus e, teisinius su suskistintomis dujų susijusius aspektus. Pranešėjas. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymą. E, tikrai manau, kad mes galėsime e, bendradarbiauti ir toliau dėl pakeitimų laikausi nuomonės, kad komisijos iniciatyva e, yra sveikintina, nes jos tiklas tiesiog e, išsiaiškinti e, esminės, esminę problemą. Ne va tai sakoma iš vienos pusės, kad neegzistuoja alternatyvaus kūro rinkos, todėl nėra ir infrastruktūros. O kiti sako, kad nėra infrastruktūros, todėl ir nėra rinkos. Taigi aš manau, kad na, šį klausimą reikia spręsti. Taip pat reikia išsaugoti tam tikrą lankstumą, kalbant apie valstybių narių nacionalinius planus. Ypač turiu menį, e, pavyzdžiui, laivybos sektorių. E, jūrų uostuose reikia, reikia dėkti suskistintų gamtinių dujų terminalus, tačiau aišku, būtina atsižvelgti, ar viename ar kitame jūrų uoste tos e, na, terminalas yra reikalingas. Taigi, manau, kad e, rengiant tuos nacionalinius planus reikia atsižvelgti tokius dalykus. Taip pat esame lankščiai nusiteikę dėl technologinės raidos, E, per artimiausius metus atsiras naujų e, technologijų ir todėl e, manau, kad na, reikėtų būti lankščiai nusiteikus. Aš pavyzdžiui savo pranešime jau kalbu apie tam tikrus pasiūlymus, tarkim, kai kurie laivai yra šiuo metu Baltijos jūroje varomi metanoliu. Taigi, kaip matote, mes tikrai turime galimybių suteikti galimybės rinką ieškoti kažkokių naujų alternatyvių kūro rūšių. Toliau dėl fondų. Mes neturėtumėm galvoti tik tai apie valstybinį finansavimą, kaip pasakė komisijos atstovas. Vietos lygmenių yra įvairių priemonių, būtų, kuriomis būtų galima e, paskatinti, tarkim, infrastruktūros e, dėgymą e, turiu omeny vairias paskatinimo priemonės, kurios galėtų būti įgyvendintimos vietinių lygmenių ir paskatintų infrastruktūros dėgymą panaudojant privatų kapitalą. Ačiū, pakeitimus galite teikti iki spalio pirmos dienos. E, kolegos. E, norėčiau, kad jūs nepamirštumėte, kad jeigu norite, galite susipažinti su šiuo lankstinuku. lankstinuku, e, lankstinuku Ačiū už darbą. Šiandienos mūsų darbas komitete baigtas. Nepamirškite rytoj atsinešti balsavimo kortelių, o nuo 6 valandos prasidės koordinatorių posėdis. Dėkuoju.